Good afternoon. Ladies and gentlemen. Labą dieną, ponios ir ponai, mėly kolegos. Kolegos, prašome, susėskite, mes tęsime savo darbą. Šiandien e, popietinėje sesijoje, lybe e, komitete, balsuosime. Prašau nepamiršti pasiimti ir elektroninio balsavimo kortelių. Ar visi pasirengę? Ačiū, kad visi pasirengę. Taigi, balsuosime dėl daugelio dalykų. Taigi, dėl trijų dalykų balsuosime. Antrasis klausimas, dėl kurio balsuosime, yra ilgiausias ir sudėtingiausias. Bet pradėkime nuo pirmojo klausimo. Tai yra koordinatorių rekomendacijų tvirtinimas. 24 balandžio dieną mes organizavome koordinatorių susitikimą ir mes gavome informaciją, kad buvo prašoma gegužės mėnesio plenarinėje sesijoje įtraukti e, klausimą, tai yra balsavimą dėl nelegalios praktikos Bulgarijoje. Tai būtent, kad e, politikai, žurnalistai ir verslininkai yra nelegaliai sekami. E, Seniūno suėgoje buvo nuspręsta neorganizuoti šių diskusijų plenarinėme posėdėje, bet atkreipti dėmesį į šį klausimą lybę komitete Ir mm, balandžio 24 dieną mes balsavome koordinatorių posėdėje ir dauguma koordinatorių, tai yra 30 prieš 26, nusprendė šią diskusiją įtraukti į lybę komiteto darbo atvarkę. Taigi būtent klausimą dėl nelegalios sėkimo praktikos Bulgarijoje politikai, žurnalistai ir verslininkai yra nelegaliai sekami. Tačiau EPP e, frakcija prieštarausiam sprendimui ir paprašė, kad, e, kad komitete buvo balsuojama dėl šių diskusijų. Pagal darbo tvarkos taisyklių 192 e, straipsnė. Taigi, kas norit pasisakyti šio klausimu? Pane Matija. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė. Pay respect. There is... Parodykit pagarbą kolegoms. Kolega nori kalbėti. Pone pirmininkė, aš noriu pasakyti, kad EPP e, ne. E, prieštaravo balsavimu 26 prieš 30. E, kaip žinote, didelė balsų dauguma buvo atmesta, todėl mes ir norėjome, kad šiandien būtų balsuojama. Bet mes nebejojame uh, e, balsų pasiskirstimų 2030. Aš tik noriu pasakyti porą pastabų dėl e, vykusios balsavimo formos. Pirmininkų suiga norėjo, kad lybė nuspręstų, ar mes norime ar nenorime čia diskusijos ir mūsų nebuvo prašoma, e, nebuvo reikalaujama, kad vyktų diskusija. Jie tik klausė išsiaiškinti, ar mes patys to norime. Ir aš norėčiau pakalbėti apie e, formą renginio. Mūsų frakcija norėtų, kad Libe komitetas nepakeistų tribunolo. Ir kai kalbam apie šį klausimą, atrodo, kad Europos komisija oficialiai yra pareiškusi, kad nenori įsikišti tuo klausimu, nes teisingumo teisme yra iškelta byla ta tema. Kitas dalykas, Krim komitetas nenorėjo įsikišti visų politinių frakcijų vienbalsių sprendimu. Ir trečias dalykas, kaip ponė pirmininkė, jau sakiau, pirmininkų suėga taip pat nenorėjo įsikišti, nenorėjo pasisakyti. Mūsų frakcija mano, kad e, teisme dabar yra sprendžiama byla, todėl būtų geriau, jeigu Bulgarijos teismai šį klausimą išspręstų, o ne Europos parlamento lybė komitetas. Taigi, ponė pirmininkė, tiek aš ir norėjau pasakyti kolegoms iš lybė komiteto, nes jeigu mes čia pradėsime organizuoti teismo posėdžius visiems parlamento nariams, kurie uh, E, yra teisiami ES teismų sistemoje, tai mes pažeisime savo įgaliojimus. Bus nepagrista, jeigu Libe komitetas pavirs teismu. Taigi tiek aš norėčiau e, pasakyti ir tiek pasiūlyti. Ačiū, ponė Matiju. Mes jūsų atidžiai išklausom ir puikiai supratom. Libe komitetas nėra tribunolas ar teismas, tai yra politinė instancija. Mes turime visas teisės diskutuoti, svarstyti kad ir kokia tema bebūtų politinių požiūrių svarbi e, visai Europos Sąjungai. Ir mes čia kalbame ne tik apie vieną ar kitą valstybę narį, bet bet kokiu atveju balsuoti mes turime. Būtent taip yra nustatyta pagal reglamentą. Ar jūs suprantat, ką aš norėjau pasakyti? Mes turime nuspręsti, ar norime į Libe komiteto darbo atvarkę įtraukti diskusiją apie padėtį Bulgarijoje, kurią aš paminėjau kaip siūlyta buvo pirmininkų sueigoje. Koordinatorių posėdėje buvo balsuota, bet pagal darbo tvarkos taisyklės viena frakcija turi teisę teikti tą patį klausimą visam komitetui. Ir dabar mes būtent dėl to balsuosime. Esmė yra tokia. Kas iš jūsų pasisako už šio klausimo apie Bulgarijos represijas ir nelegales praktikas įtraukimą į Libę komiteto darbuotvarkę, Balsuokime už. Kas pasisakome prieš, balsuokime prieš. Turbūt viskas aišku, ar ne? Balsuokime. Kas už, kas prieš. Elektroninėmis kortelėmis balsuojame. Pradedame balsuoti. Tikrinsime elektroniškai. Ar yra elektroninių kortelių problemų? PP e, yra penkiais nariais daugiau. Nekreipkite dėmesio, ne, ne, ne pergyvenkite dėl to, nekreipkite dėmesio. Dar lieka dviem daugiau EPP, socialdemokratų vienu yra daugiau. Ar galėtumėm šiek tiek pakoreguoti skaičius? Dabar jau atrodo viskas gerai. Balsuojame. Balsuojame. Is it okay? EPP plus one. EPP dar yra vienu daugiau. Dar vis vienu žmogumi iš EPP per daug. Baigiame balsuoti. 32 už, 26 prieš. Beveik toks pat, beveik toks pat balsų pasiskirstimas kaip koordinatorių posėdėje. Atrodo priimta. Periname prie Makovei sprendimo. Pranešimas, prašau. Pasiūlymas Europos parlamento ir tarybos direktyvai e, dėl pajamų iš nusikaltimų išaldymo ir konfiskavimo Europos Sąjungoje. Pranešėja ponė Monika Makovėjai. I'm announcing that amendment 160. Pranešu, kad 163 pakeitimas atsiimtas. Taigi, pradedame balsuoti. Ar esat pasirengę? Pradedam. Compromise Amendment 6. Šeštas kompromisas pakeitimas, kas už. Prieš. Susilaikė. Priimtas. 70 pakeitimas, kas už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. 71. Ne, atsiprašau, net tas pakeitimas atkrenta. 74 kas už. Prieš. Susilaikė priimtas. 7 kompromis kas už. Prieš. Susilaikė priimtas. 79 kas už. Prieš. Susilaikė priimtas. 80 kas už prieš, susilaikė atmestas. 81 kas už, prieš, susilaikė atmestas. Aštuoniasdešimt trečias kas už, prieš, susilaikė priimtas. 84 kas už, prieš, Neaišku. Pasitikrinsime. Balsuojame elektroniniu būdu. 84 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Socialistų ir EPP frakcija po vieną žmogų per daug. Gal galite pakoreguoti skaičius. Balsavimas baigtas. 29 už, 24 prieš priimtas. 87 kas už, prieš susilaikė priimtas. Devyniasdešimtas kas už. Prieš. Susilaikė atmestas. Devyniasdešimt pirmas kas už. Prieš. Susilaikė atmestas. Devyniasdešimt antras kas už prieš susilaikė atmestas. 95 kas už prieš susilaikė priimtas. 8 kompromisas. Ne, pastingasime. 95 pakeitimas. Balsuosime e, kortelėmis. Balsavimas pradedamas. Balsavimas pradedamas. 95 pakeitimas dėl jo balsavimo. Balsavimas baigtas. EPP frakcijos narių e, vienu per daug. Atmestas. Aštuntas kompromisas už prieš susilaikę priimtas. Pakeitimas žodžiu pirmas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimtas. Devintas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimtas. Devintas kompromisas tikrai priimtas. 109. Kas už? Prieš. Neaišku. Pasitikinkime elektroniniu būdu. 109 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. atmestas. Patvirtinta 111. Kas už? Prieš. Susilaikė atmestas. 112. Kas už? Prieš. Susilaikė atmestas. 116. Kas Ne, aš atsiprašau, 113. Kas už? Prieš. Susilaikė atmestas. 116 kas už, prieš susilaikę priimtas. 117 kas už, prieš susilaikę atmestas. 119 kas už, prieš susilaikę priimtas. 108, ne, 118 taip, kas už, prieš susilaikę atmestas. 121 kas už. Prieš susilaikė priimtas. 123 kas už. Prieš susilaikė priimtas. 124 kas už. Prieš susilaikė atmestas. 126 kas už. Prieš susilaikė priimtas. 127 kas už. Prieš susilaikė priimtas. 128 kas už, prieš susilaikė priimtas. 22 kas už, prieš susilaikė priimtas. 23 kas už, prieš susilaikė priimtas. 130 kas už, prieš susilaikė atmestas. 131 kas už, prieš susilaikė priimtas. 134 kas už, prieš susilaikė Atmestas. 133 kas už. Prieš susilaikė. Atmestas. 135 kas už. Prieš susilaikė. Atmestas. 136. Turėtume pasitikinti 135. Gerai, pasitikinsime elektroniniu būdu. 135 pakeitimas dėl jo dabar balsuojame. Balsavimas baigtas. EPP frakcija vėl vienu nariu per daug. Šimtas dvidešimt penktas priimtas. Dvidešimt penktas. Kas už? Prieš. Susilaikė. tas pat balsų santykis turėtų būti priimtas, šitas pakeitimas per gerai priimtas. 138. Ne, atsiprašau. 26. Kas už? Prieš susilaikę. Priimtas. 141. Kas už? Prieš susilaikę. Priimtas. 142. Kas už? Prieš susilaikę. Atmestas. 144. Kas už? Prieš susilaikė atmestas. 143, kas už, prieš susilaikė atmestas. 145, kas už, prieš. Manau, kad atmestas. Na, pasitikinsime. Bet kokiu atveju kelkite rankas, nes neaišku, kas už ką balsuoja. 147 dėl jo dabar balsuojame. PP frakcija vėl vieną narių per daug. Atmestas 29 prieš. Šimtas keturiasdešimt penktas buvo atmestas. Šimtas keturiasdešimt septintas. Kas už? Kas prieš? o socialistai balsuos prieš ar už 147 dėl jo balsuojama. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 148. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. 149. Kas už? Prieš susilaikė priimtas. 150 kas už, prieš susilaikė priimtas. 151 kas už, prieš susilaikė atmestas. 152 kas už, prieš susilaikė atmestas. 153 kas už, prieš susilaikė atmestas. 154 kas už, prieš susilaikė, manau, kad atmestas. Neaišku. Pasitikrinsim elektroninį būdą. 153. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 32 už, 24 prieš priimtas. 155 kas už. Prieš. Susilaikė atmestas. 156 kas už prieš susilaikė atmestas. 29 kas už. Ne, atsiprašau, grįžtame. 157 kas už. Prieš susilaikė atmestas. 29 kas už. Prieš susilaikė priimtas. 160 kas už. Prieš susilaikė atmestas. 159 kas už. Prieš susilaikė atmestas. 161 kas už, prieš susilaikė atmestas. 163 atsiimtas. 164 kas už, prieš susilaikė priimtas. 166 kas už, prieš susilaikė priimtas. 167 kas už, prieš susilaikė priimtas. 168 kas už, prieš susilaikė priimtas. Dešimtas kompromisas už, prieš susilaikę priimtas. 172 kas už, prieš susilaikę priimtas. 174 kas už, prie... Ne, atsiprašau, 173 kas už, prieš susilaikę atmestas. 174 kas už, prieš susilaikė atmestas. 175, kas už, prieš susilaikė priimtas. 176, kas už, prieš susilaikė priimtas. Konsultuojamas sudalis. Pirmas e, pakeitimas. Kolegos Kurt, norite pasakyti? buvo pasakyta, kad įvyko klaida ruošiant pakeitimo numeraciją. Todėl mes turėsime balsuoti dėl iki pat galo. Konstatuojamos dalis. Pirmasis kompromisas, kas už prieš sulaikė priimtas. 31 kas už prieš susilaikė priimtas. 35 kas už, prieš susilaikė priimtas. Antras kas už, prieš susilaikė priimtas. 36 kas už, prieš susilaikė priimtas. 37 kas už, prieš susilaikė atmestas. 38 kas už, prieš susilaikė priimtas. 39 kas už, prieš susilaikė priimtas. 40 kas už, prieš susilaikė priimtas. 41 kas už, prieš susilaikė priimtas. Antras kompromisas kas už, prieš susilaikė priimtas. Trečias kompromisas kas už, prieš susilaikė priimtas. Ketvirtas kompromisas. Kas už, prieš susilaikė priimtas. 49 kas už, prieš susilaikė priimtas. 50 kas už, prieš susilaikė priimtas, 51 kas už, prieš susilaikė priimtas, 52 kas už, prieš susilaikė priimtas, 53 kas už, prieš susilaikė priimtas, 5 kompromis kas už, prieš susilaikė priimtas, 54 kas už, prieš susilaikė priimtas, 57 kas už, prieš susilaikė priimtas, 58 kas už, prieš, susilaikė atmestas, 59 kas už, prieš, susilaikė priimtas, 60 kas už, prieš, susilaikė atmestas, 61 kas už, prieš, susilaikė. Aš 60 pakeitimą pasikrinsim elektroninio būdu. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimtas 30 už, 26 prieš. Kartais nesimato iš balsavimo rankomis. Šešdešimt pirmas. Šešdešimt pirmas pakeitimas kas už. Prieš susilaikė priimtas. Šešdešimt antras kas už. Prieš susilaikė priimtas. 62 kas už prieš susilaikė priimtas, 64 kas už prieš susilaikė priimtas, 65 kas už prieš susilaikė priimtas, 66 kas už prieš susilaikė atmestas, 67 kas už prieš susilaikė priimtas. Dar vienas pakeitimas. 72 ir 73. Dėl jų abiejų paduosime kartu. Rengiant balsavimo sąrašą vyko klaida. Mūsų, e, mūsų kolega, kolegija bus kurt, kaip tik atkreipė dėmesį. Taip, todėl dėl šimtojo nebalsuosime, 72 ir 73 pakeitimai, dėl jų balsuosime kartu, kas už prieš. Sulaikė priimti. O dabar balsuosime dėl viso pranešimo elektroniniu būdu. Pirmiausia, jau pakeisti tekstą balsuosime. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Keturiasdešimt aštuoni už, septyni prieš, du susilaikė. Sveikiname, sveikiname ponę Makovei. Dar balsuosime dėl įgaliojimo dalyvauti tarp institucinėse dėrybose mm, ir dėl dėrybų komandos. Taigi dabar dėl įgaliojimo dėryboms balsuojame. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Keturiasdešimt šeši už, septyni prieš, trys susilaikė. Vėl sveikiname ponę Makovei. Aš norėjau tik tai padėkoti kolegoms, kurie prisidėjo rengiant šį pranešimą. Na, mes toliau balsuosime dėl šiek tiek specifinio klausimo. Balsuosime ES pagrindinių teisų agentūros mokslinio komiteto. Ir dėl kandidatų į šį komitetą, taigi mokslinio komiteto kandidatų sąrašas yra pateiktas. Ir kiekvienas narys gali balsuoti daugiausia už 11 šio mokslinio komiteto narių. Taigi, dabar toliau darysime. Taip, aš perskaitysiu e, pavardę iš 21 eksperto iš šio sąrašo. Ir dėl kiekvieno atskirai balsuosime. Kiekvienas iš jūsų gali balsuoti 11 kartų. Už tuos kandidatus. Ir žinoma, mes atsiversime tai, kiek kas už ką balsavo ir kas surinko didžiausią balsų skaičių. Laimės tas, kuris surinks būtent tą didžiausią balsų skaičių. Taigi balsuosime tokią tvarką. balsuosime dėl 11 narių ir, ir a, a, kiekvienas dabar balsuos elektroniniu būdu už savo patinkantį kandidatą. Aš tik norėčiau a, priminti, kad dabartinis mokslinis komitetas šio agentūroje a, baigs kadenciją birželio 3 dieną šiais metais ir yra tinkamas reglamentas susijęs su valdyba šios agentūros. Tai būtent reglamentuojantis valdybos veiklą, kuriame mm, sakoma, kad, išskiria, kad išrenkant 11 e, mokslinio komiteto narių turi būti konsultuojamas su lybė komitetu. Taigi mes turime išrinkti iš e, šio sąrašo 11 komitetų narių. Negalima susilaikyti, negalima nebalsuoti. Tiesiog balsuokite už tą žmogų, kuris jums tinkamiausias. Iki 11 atrinktų narių. Tai yra toks truputį specifinis balsavimas. Gal... Uh, Sr. Presidente. Yes pirmininkė, tai turime minimumą kažkokį tai vieną. Order. Pirmininkas, esmė yra tokia, kad mes turime sustatyti eilę tuos e, kandidatus, dėl kurių balsuojame ir tie, kurie surinks daugiausia balsų, e, bus išrinkti maksimaliai 11. Taigi, bet minimumo nėra. Ne, kiek bebūtų kiekvienas kandidatas surinkęs balsų, mes juos sudėliosime iš eilės pagal surinktą skaičių. Slapta procedūra. Balsuosime elektroniškai ir po to e, visa mūsų mašina padarys darbą. Tai galite balsuoti iki 11 kandidatų. Pradėsime. Sąrašas yra abecėlės tvarka. Ir pradedam nuo Rosemary Byrne. Prašom balsuoti už Rosemary Byrne. Now closed. Balsuoti baigiame. Rezultato neskelbėme. Kol kas iki pabaigos. Taip, taip. Antras. Olivier de Schutter. Now, the vote is open. Prašom balsuoti. Now, closed. Balsuoti baigiame. Trečias. Han Ensinger. Pane Zomer, prašom. Meine Frage zur Abstimmung. Wenn ich jetzt jemanden nicht wählen will, Aš norėčiau paklausti, jeigu aš nenoriu rinkti to asmens, tai, tai, aš, negaliu, tai aš nebalsuoju arba aš a, balsuoju prieš. Na, nu, tai toks negaliuojantis balsavimas praktiškai. E, aš esu priverstas, aš esu priversta balsuoti praktiškai t, už kažkokius kandidatus, kurie man nepatinka. Bet Bet tada jau nebeslaptas balsavimas. Pone Holmeier. Pone pirmininkė, jeigu jūs norite slapto balsavimo, tada neįmanoma balsuoti e, tik tai už nes tada bus aišku, kas už ką balsavo. Arba mes balsuojame ir prieš, e, arba iš tikrųjų vyksta nesuprantamas ir, ir nepaaiškinamas dalykas, tada nebeslaptas balsavimas yra. Pati procedūra yra nesuprantama ir nepriimtina. Tai nėra, nėra slaptas balsavimas. Not regulated by the system. It's an electronic secret ballot. No, just, just let me, I mean... Uh, mes dabar balsuojame, tai negerai nutraukti procedūrą, bet aš noriu paaiškinti. Pasakiau pradžioje, tai yra labai specifinis balsavimas ir specifinė balsavimo sistema. Tai yra slaptas elektroninis balsavimas. Uh, ši elektroninė sistema yra dabar organizuota taip, kad niekas nežinotų, kad balsuoja e, už vieną ar kitą kandidatą. Nėra už tai balsavimo prieš ar susilaikyti. Mm, kiekvienas iš jūsų galite tik balsuoti už e, kažkokį tai kandidatą. Jūs galite paspausti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 nors švieselė ir nerodo, ar jūs balsuojate taip ar ne, bet esmė yra ta, kad tik tai jeigu paspaudžiate, tai tada aišku, kad jūs balsavote ir tada jau matosi viskas aišku. Dabar jau aišku. Tai tada darykime taip. Įtraukime ir galimybę paspausti mygtuką susilaikyti. Tokiu būdu jūs galėsite paspausti kažkokį tai mygtuką dėl, bet, dėl kiekvieno kandidato ir niekas nežinos, ar jūs balsavote uh, spausdami baltą mygtuką ar žalią mygtuką savo aparatėlyje. Tada bus aišku, kad jūs balsavote, bet neaišku, ar jūs balsavote už tą ar už kitą kandidatą. Aišku, dabar taip, galite balsuoti už uh, 11, kad iki maksimaliai 11 kandidatų, kurie jums patinka, o Jei nebalsuojate, jei nerenkate to kandidato, tai jūs paužiate mygtuką susilaikyti. Tas nebus mašinos skaičiuojama kaip balsas. Tai tada darykime taip. Gerai, tai ar tęsime? Gerai, pradėkime nuo pradžių. Gerai. Atsukime laikrodį atgal, pradėkime nuo Rosemary Byrne. Prašom balsuoti dėl Rosemary Byrne. Open. Now closed. Okay, we see. Balsuoti baigėme, štai matome taip. Olivier de Schutter. Prašom balsuoti. Now closed. Balsuoti baigėme. Toliau, Han Ensinger. Prašom balsuoti. Now closed. Balsuoti baigiame. Toliau Patrick Festi. Prašom balsuoti. Now closed. Balsuoti baigiame. Jose Manuel Fresno, prašom balsuoti. Now closed. Balsuoti baigėme. Martin Gramatikov, prašom balsuoti. Gramatikov. Now, now closed. Balsuoti baigėme. Pane Konstans Grevė. Vote is open. Now closed. Balsuoti baigiame. Panas klaus Kristian Gulman. Prašom balsuoti. Now closed. Balsuoti baigiame. Kristin Krūma. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Joseph Marko. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Johana Niemi. Balsuoti baigiame. 12. Pas Michael Cornelijus Oflaherty. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. 13. Shaniel O'Higgins, prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. 14. Gerard Quinn. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. 15. Ana Marija Felinės Defrijas, prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Daniel Taršiš, prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. 17. Hanis Treter. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. 18. Fransuas Tulkens. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. 19. Kristina Van Bergen. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Dešimtas Roman Viruševski. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Ir 21. Ponas John Wrench. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Labai ačiū visiems. Labai ačiū visiems, labai ačiū. Just, just, just an announcement in case. Skelbimas dėl visako Prieš perėdant prie kito darbo tvarkės punkto, manęs paprašė priminti jums, kad dabar tuo pat metu vyksta Krim komiteto posėdis visai gretimoje salėje. 4 kūdų ir daug šio komiteto narių taip pat yra ir Krim komiteto nariai. Ten vyksta to komiteto posėdis su nacionaliniu parlamento atstovais, kur kalbama apie nacionalinių parlamentų patirtį kovojant su organizuotų nusikalstamų korupcija ir pinigų plovimu. Tai tiesiog jūs informuoju, kad Krim komiteto darbo atvarkė yra numatytos diskusijos trijose sesijose - organizuotas nusikalstamumas, korupcija ir pinigų plovimas. Ponas Jekolino pranešėjas dalyvauja tose diskusijose, ir bet 14 numatyta tos diskusijos, taigi tokia informacija jums. Toliau kitas darb, šios dienos darbo atverkės punktas. Moving on, please, those leaving the room. Turime tęsti darbą, prašau iš salės išeinančių išeiti tyliai. Please, if I may have your attention for the following point. Prašau visų dėmesio kitam darbo atvarkės punktui, tai yra mm, delegacijos į Siriją ataskaita apie pabėgėlių iš Sirijos padėtį Jordanijos. Danijoje. Taigi, tai yra 16 darbo atverkės punktas, prašau dėmesio. Prašau tylos salėje. Prašau tylos salės gale. 16 darbo atverkės punktas delegacija, nagrinėjusi Sirijos pabėgėlių situaciją Jordanijoje. Delegacijos vizitas įvyko šiuo metu vasario 11-14 dienomis. Kalbame apie šios delegacijos ataskaitą ir komisijos atstovų yra, ir jungtinių tautų pabėgėlių komisaro atstovų yra, ir, ir tarptautinės mm, migracijos organizacijos atstovų salėje, ponas Papanikola. Pirmininkė, Mūsų darbo atvarkėje šį klausimą numatyta svarstyti nuo 16 val. 10 minučių. Taigi, prašau jūsų padaryti trumpą pertrauką, kad, e, būtų, kad, kad, kad galėtų susirinkti ir, ir pranešėjas, ir šešiliniai pranešėjai, nes, pavyzdžiui, pono Pirker nėra, nėra žmonių, kurie dalyvavo toje delegacijoje. Minutes, because... Darom 20 minučių pertrauką, kadangi tie, kas turi dalyvauti svarstant šį klausimą, tikėjosi, kad ne, neatvyko į salę, tikriausiai tikėjosi, kad pradėsime darbą nuo 16 val. 10 minučių. Tai taip ir padarysime peršoką iki 16.10. Okay.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 please. I may have your attention. Prašyčiau e, dėmesio. Galime tęsti posėdį. Kaip jau sakiau, e, dabar kalbėsime apie du tūkstančiai tryliktais metais vasario vienuoliktą keturioliktą dienomis e, įvykusi delegacijos E, vizitą pabėgėlių iš Sirijos ir Danijoje e, nagrinėjusiais klausimas. Klausėsi e, delegacija priklausėtinė nariai, ponė Sergantinė, ponė Birker, Žan Marinesku ir aš, kaip delegacijos vadovas. Trumpai pristatysiu mūsų įspūdžius. Viskas yra apibendrinta ataskaitoje raštu, kurį jums išplatę galit patys savo akimis pamatyti. E, tikrai sujaudino tai, ką ten matėme. Ten susidariusios sąlygos mūsų sukrėti. Didžiąją dalį apsilankimo laiko skiriame tam, kad e, patikrintume, kaip Sirijos pabėgėliai Jordanijoje gyvena. Ir e, didžiąją dalį laiko praleidome Satri stovykloje. Turbūt prisimenate, kad e, krizė prasidėjo 2011 metais. Apie 4 milijonus žmonių ji paveikė dėl konflikto. Žmonės buvo išvaryti iš namų nemažiau kaip 2 milijonai e, žmonių e, nuo Junktinių tautų žmogaus teisų komisaro, tai yra pusė e, tų pabėgėlių nusėdo, e, nusėdusių Jordane, Libijoje ir kitose aplinkinėse valstybėse yra vaikai. 40 procentų iš jų yra mažesni negu 11 metų, taigi maži vaikai. 90 procentų visų Sirijos pabėgėlių atvyko 2011 metais į Jordaniją. Taigi, Jordanijos e, siena kirto vis daugiau ir daugiau pabėgėlių iš Sirijos. Dabar skaičiuojama, kad Jordanijoje gyvena maždaug 200 tarp 250 tūkstančių registruotų Sirijos pabėgėlių. Sartri stovykloje besilankydami mes sugaišome visą dieną. Beveik šimtas tūkstančių žmonių gyvena toje stovykloje, kuri net neegzistavo anksčiau, prieš porą metų. Jie buvo pastatyta 2012 m. Liepos mėnesį. Nepaprastai didelė žmonių koncentracija. Juos nuolat lanko nevyriausybinės organizacijos UNICEF, Junktinių tautų žmogaus teisų komisaras, pabėgėlių komisaras, daugelis kita, kitų organizacijų, tokių kaip saugokim vaikus ir panašiai, gelbėkim vaikus ir panašiai. E, be abejo, šioje stovykloje saugumas yra rimta problema. Viena iš didžiausių problemų yra nepilnamečių santokos, e, nelegali priekyba, maisto platinimas. E, bet greta tos stovyklos dar egzistuoja labai daug pabėgėlių miestuose, nes 80 procentų Sirijos pabėgėlių yra iš miestų. Tai turi įtakos vietos infrastruktūrai, sveikatos apsaugai, švietimai, paslaugoms. Jordanijos e, valdžia patiria didelį spaudimą, kaip ji gali patenkinti reikalingą poreikį optimaliai. Be to, mes apsilankėme registracijos centre, sienos pereimo punktuose, sustikome su daug aukšto rango Jordanijos pareigūnų, ambasadorių, įskaitant ir užsienio reikalų ministeriją, e, tarptautinio bendradarbiavimo planavimo ministeriją ir vidaus reikalų ministeriją. Užsienio reikalų ministras konkrečiai pabrėžė, kad Jordanija laikosi atvirų durų politikos. Į Siriją žmonės nėra gražinami. Vidaus reikalų ministras pabrėžė, kad reikia žymiai daugiau pinigų, kad būtų galima užtikrinti saugumą, ypač socialinį saugumą, e, e pabėgėlių apsaugą, moterų apsaugą. E, Jordanijos biudžeto tam nebeužtenka. Todėl buvo pabrėžta, jog reikia vis geriau didinti bendradarbiavimą su tarptautinė bendruomenė. Ir bent jau kiek mes žinome, e, jiems labai rūpi ir bendradarbiavimas su Europos Sąjunga. Susitikome su daug tarptautinių organizacijų, nevyriausybinių organizacijų ir parengėme išvadas, kuriuose išreiškėme susirūpinimą dėl humanitarnės pagalbos. Taip pat pagirėme Jordanijos administraciją pastangas ir tarptautinės e, bendruomenės bandymus padėti Jordanijai. Tačiau matydami, kad Jordanijos galimybės yra beveik išeikvotos, o e, be tarptautinės bendruomenės paramos turimų resursų nepakaks net e, baziniams didėjančių pabėgėlių skaičių reikmėms patenkinti, Mes pabrėžime tarptautinės bendruomenės atsakomybę ir skatiname Jordanijos administraciją ir toliau įsileisti visus pabėgėlius iš Sirijos. Išreiškime įsitikinimą, kad naštos pasidarymas tarp kaimininių arabų valstybių yra e, svarbiausias elementas, bandant suvaldyti deramai krizę, o tolimesnėje ateityje mes manome, kad e, reikėtų sukurti bendrą apsaugos sistemą. E, pabrėžėme, jog būtina didinti bendradarbiavimą tarp skirtingų suinteresuotų veikiančių pusių vietoje. Taip pat e, kreipėmės, kad bendradarbiautų pagrindinės nevyriausybinės organizacijos, kad koordinuotų savo veiklą per sienas ir skatiname sutelkti pastangas uh, padedant tiems, kam pagalba labiausiai reikalinga. Jordanijos administraciją e, raginome užtikrinti teisės viršenybę pabėgėlių stovyklose. Ir e, viduržėmio jūros organizacijos ir darbuotojai turi turėti galimybę pereiti sieną, nes humanitarnė pagalba turi būti teikiama per sienas. Taip atneštų papildomos vertės e, siekiant įgyvendinti mūsų išsikeltus tikslus. Taigi tokia mūsų ataskaita. Aš siūlau, kad e, pristačius dabar delegacijos išvadas pradėtume diskusiją su jumis ir su organizacijomis, kurios yra atstovaujamos, kurioms yra atstovaujama šioje salėje. Pirmiausia, siūlau suteikti žodį jungtinių e, tautų uh, E, aukščiausio galiotinio pabėgėlio klausimais e, atstovui Vincentui Košetel. Ar norėtumėt pakomentuoti? Prašom. Yes. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you very much for the Labadiena, ponius ir ponai. Labai ačiū, kad suteikėte galimybę pristatyti padėtį Sirijoje ir rimtas humanitarnės pasiekmes. Mes norėtume e, įvertinti padėtį ne tik iš humanitarnės perspektyvos. Mes manome, kad reikia toliau stebėti šio regiono kaitą. Turime uh, užtikrinti, kad regiono valstybės neštų joms tenkančią atsakomybę priimant pabėgėlius ir juos apsaugant. E, turiu galvoje Jordaniją ir Libiją. Beveik 10 tūkstančių pabėgėlių kasdienį kaimininės valstybės iš Sirijos patenka. Aš noriu pabrėžti, kad labai svarbus vaidmuo tenka Turkijai, užtikrinant neįlinę paramą. Taip pat labai svarbu užti, žinoti, e, kad 2011 metais balandžio mėnesį e, Turkija įsileido 400 tūkstančių pabėgėlių Tai yra daugiau pabėgėlių, negu e, visos 27 ES valstybės narės priėmė praėjusiais metais. Labai svarbu pasakyti Turkijai, kad e, jūs turite palikti atvirą sieną su Surkė, bet turite uždarytą sieną su Graikija, Bulgarija ir kita, kitomis kitoje valstybės pusėje esančiomis valstybėmis. Šiandien aš norėčiau išsakyti tai, kas jums aktualiau, kas mums labiausiai rūpi dėl Sirijos pabėgėlių Europoje. Labai svarbu, kad dabar būtų užbaigtas teisės aktas dėl išsamios ir nuseklios Europos prieglopščio sistemos. Ir galiausiai turi būti perita prie, galiausio, prie, prie šio teisės akto įgyvendinimo. Yra numatyta visa eilė pakeitimų ir prieimus tas pakeistas nuomonės mes galėtume patenkinti žmonių, kuriems reikalinga tarptautinė parama poreikius. Mes turime užtikrinti, kad tie žmonės turėtų galimybę gauti apsaugą. Visa eilė Sirijos pabėgėlių ir priekžupščių siekiančiųjų atvyksta į Europą, bet skaičius jų nėra labai didelis. Kalbame apie tiksliai apie 46 tūkstančių žmonių nuo 2011 metų balandžio mėnesio. Daugelįje valstybių e, yra e, pagirtinas pasiektas rezultatas atpažįstant žmonės. Yra pritaikytos reikalingos konvencijos ir pritaikoma derama apsauga. Kai kurios valstybės nuolat uh, turi įsileisti E, naujų pabėgėlių Sirijams, jiems reikalinga papildoma pagalba, pagalba ir dabar yra gana sunku užtikrinti gerai veikiančią prieglaušio suteikimo sistemą. Matome, kad kai kuriuose valstybėse narėse susikaupia pabėgėlių, kurių e, prieimimas nėra sutvarkomas iki galo e, tam, tikri, tam tikros grupės. Mes sakome, kad reikėtų mažinti vizų uh, E, išdavimų e, apribojimus, taip pat turėtume galvoti apie šeimų susivienijimo e, poreikius. Šeimos nariai turėtų turėti galimybę saugiai susitikti su kitais šeimos nariai. Sirijos pabėgėlių likimas priklauso nuo to, kaip mes sugebėsime primti teisės aktus dar prieglopščio. Praktika rodo, kad įgyvendinama yra uh, atitinkamus teisės aktus taip, kad mm, pagrindinis dėmesys nėra skiriamas humanitarniams poreikiams. Tai yra klaidinga. Pavyzdžiui, kai Sirijos pabėgėliai pažįstami vienoje valstybėje narėje e, neturi galimybę susitikti su e, savo šeimos nariais gyvenančiais kitoje valstybėje narėje, kalta yra negera teisinė sistema, negeri reglamentai, nes yra nustatyti negeri terminai, netrilingios datos. Mes turėtume uh, E, vadovautis e, savo nuovoką, ar mes turime taikyti ES teisinės įgatos nuostatas, įgyties nuostatas, ar turime įvertinti kiekvienas e, aplinkybės, kiekvieną atvejį atskirai. Galvodami apie pabėgėlius, mes turėtume užtikrinti, kad Sirijos pabėgėliai ES susilauktų reikalingos paramos ir pirmiausia, kad galėtų patekti į ES. Taip pat reikėtų užtikrinti, kad mes gautume reikalingą pagrindinių teisių uh, E, reikalingas pagrindinių teisų garantijas kai kuriuose valstybėse narise, ko kol kas trūksta. Turėtume garantuoti, kad tie žmonės nebūtų nuolat areštuojami, kai kuriuose valstybėse taip yra. Kai tik įmanoma, tokių dalykų turėtume vengti. E, Europos e, Sąjungoje e, prieglopščio prašymai turėtų būti nagrinėjami nuosekliau. Mes turime suprasti, kad daugiausia prieglopščio pabėgėliai, kurie jautėsi persekiojami. Arba tai gali būti šeimos nariai, norinti susitikti su kitais šeimos nariais, dėl to, kad jie buvo persekiojami, dėl to, kad padėt, jų padėtis labai pažeidžiama. Mes turėtume užtikrinti, kad jie galėtų jausis apsaugoti persikeldami į Europą, jeigu tai yra būtina. E, Junktinių tautų pabėgėlių e, komisaras e, paragino Vokietiją priimti dar 5000 Sirijos pabėgėlių pagal naują humanitarnės pagalbos programą. Mes pradėjome identifikuoti tos pabėgėlius ir bandome išsiaiškinti, kuriems iš jų labiausiai reikia persikelti. Ir mes džiaugiamės tomis valstybėmis narėmis, kurios išreiškė e, norą ir pas, yra pasirengusios priimti tokius e, žmonės E, tikslingai. Šiuo metu tokios valstybės yra Švedija, Danija ir Šveicarija. Mes taip pat nuolat stebime padėtį ir e, rengiamės e, galimybei toliau perkelti žmonių plates, didesnių mastų ir mes tikimės, kad ES valstybės narės galės prie to ženkliai prisidėti. Tokie konkretūs veiksmai yra būtini, kad ES pademonstruotų, jog yra konkrečiai pasiryžusi siekti solidarumo su Jordanija, Libija Libanu ir Turkija bei kitomis šalimis, kurios taip dosniai sureagavo į pabėgėlių poreikių tenkinimą, jų apsaugos būtinybę, stengiantis išvengti konflikto Sirijoje. Ačiū. Madame François, no, Mr. François. Dabar norėčiau steikti žodį ponui François Gemensui, kuris yra Briuselio vyriausias atstovas e, skubaus reagavimo ir e, po kryžinių e, reikalų institucijos. Taigi būtent mes siekiame suteikti tam tikrą transportavimo pagalbą pabėgėliams, kad jie galėtų būti transportuojami iš pabėgėlių stovyklų. Mes perkeliame apie 1500 pabėgėlių per dieną ir e, šie pabėgėliai kerta sieną, patenka į pabėgėlių stovyklas ir dabar perkeliami tie pabėgėliai iš Sirijos į, tiksliau iš Jordanijos į Saudo Arabiją. Taigi, Talšibab ir Nasib tai yra mm, šitie punktai, per kurias kertama siena, būtent e, gabenant Taip pat mes teikiame pagalbą e, e, būtent vaistų ir skėvų pavydalų nuo poliomelito ir nuo tymų. Taip pat e, mes, žinoma, atkreipėdėmėsi į tai, kas vyksta stovyklose, taip pat tuberkuliozės protrukius sekame. Ir sekame situaciją, kad nebūtų pavojaus. Mm, apie pirmiausia e, saugumui, kad e, situacija būtų valdoma, kad nebūtų e, prostitucijos, seksualinio prikabėjimo ir prie, prie vardavimų stovyklose. Nes toks didelis pabėgėlių skaičius Jordanijoje kaip tik tai ir sukelia daugybę problemų. Taigi tiek norėjau tik tai pateikti informacijos. Dabar Europos komisijos vardu ponas Antuanas Lemasonas. Jisai Eko generalinio direktorato atstovas. Ačiū kolegos už jūsų pateiktus pranešimus, už suteiktą informaciją. Labai įdomi informacija, nes jeigu mes palyginame pabėgėlių skaičius, kurie yra pateikti ataskaitoje, 250 tūkstančių registruoto pabėgėlių yra nurodyta, kai tik tai, kai jūs prieš du mėnesius lankėtės Jordanijoje ir Dabar šitas skaičius yra išaugęs iki 450 tūkstančių. Tai, tai yra smarkiai išaugęs pabėgėlių skaičius. Todėl humanitarinė e, situacija yra tikrai suprastėjusi. Tiek e, būtent kaiminėse valstybėse, tiek Sirijoje. Prisiminkime, kad e, tik tai 1,4 milijonai pabėgėlių registruoti kaiminėse Sirijos valstybėse. O šių metų pradžioje buvo būkštaujama, kad 80 tūkstančių bus tų pabėgėlių. Tai reiškia, skaičius yra daug didesnis negu, negu, negu bijota. Na, žinoma, situacija yra tikrai baisi kaiminėse valstybėse, pabėgėlių stovyklose, tačiau kalbant apie Sirijos konfliktą, dabar siekiame stabilizuoti situaciją visame regione, nors pavojus tikrai didelis destabilizacijos. Kai kurios kaiminės valstybės, kurios yra e, ekonomiškai silpnos, tai yra Libanas ir Jordanija, kenčia nuo pabėgėlių didelių srautų. Ir mes stengiamės pirmiausia aktyviai dalyvauti vietoje imtis veiksmų, taigi su, siūsti eks, ekspertus Beirute, Ankaroje, Gazentepe ir kitose miestuose, Damaskė mes turime taip pat savo biurą. Mm. Tačiau kyla daug problemų dėl šitų pabėgėlių didžiulių srautų, jų suvaldymo. Mes bandome aukšto lygio vizitus organizuoti būtent vietoje pabėgėlių stovyklose. Pone Georgieva, komisijos narė, Jordanijoje, Libane buvo taip pat pabėgėlių stovyklose. Vyras komisaras Gutieresas taip pat šias, tiksliau, jį buvo E, Libane ir e, šią savaitę bus Libane. Libane jie e, vyks į, į BKH, taip jie sustiks su atsakingais ministrais, su ministru pirmininku šios šalies ir būtent su tais ministrais, kurie atsakingi už pabėgėlių situaciją abiejose valstybėse. Uh, Žinoma, taip pat teikiama ir finansinė pagalba. Mes e, siekime padėti e, humanitarinę pagalbą teikiantiems partneriams, tai rankinių tautų organizacijoms. Tačiau šiuo metu ES yra didžiausia donorė teikianti finansinę pagalbą Sirijos kaiminėms valstybėms. 473 e, milijonai eurų yra teikiami E, kaip pagalba įvairiams veiksmams vykdyti. 273 e, e, yra teikiami milijonai iš valstybių narių, o likusi suma iš komisijos. Vis, visa ši komentarinė apgalma yra teikiama Sirijoje, ketvirtis. Ketvirtis Libanui, ketvirtis uh, Sirijai. Taigi dabar stengiamasi kaip tik išplėsti, padinti galimybės priimti didesnį pabėgėlių skaičių ir Turkijoje. Mes siekiame padidinti šias, šią pagalbą. Komisija jau paskelbė, kad 65 milijonus eurų dar skirs humanitariniai pagalbai. E, tai ir šita suma bus skirta trim valstybėms - Sirijai, Libanui ir Jordanijai. Ir atsižvelgiant į tas ribotus išteklius, kuriuos mes turime, ir, ir atsižvelgiant į tai, kad pasaulyje vyksta ir kitų krizių, aš manau, kad iš tikrųjų koordinavimas ir e, tų lėšų tikslingesnis panaudojimas tikrai turėtų būti užtikrinti. Be to, e, Libanui ir Jordanijai siekime suteikti tam tikrą konsultacinę pagalbą, ir e, e, atsiųsti signalą šių valstybių e, vyriausybėms, kad jos taikytų atvirų sienų politiką ir, žinoma, padėkoti už tos veiksmus, kurios jos atlieka, padėti jos atlikti tos veiksmus. Ir bent jau politiškai ir finansiškai turėtų būti dar daugiau nuveikta, nepakanka dabartinių priemonių. Todėl mes stengiamės, diskutuodami su išorės veiksmų tarnyba, su kolegomis iš šios tarnybos ir su, su, su komisijos tarnybomis, uh, stengiamės e, apsvarstyti e, visą e, veiksmų paketą, kuris būtų kaip reakcija į šią krizę. Dabar aš norėčiau suteikti žodį ir parlamentarams, ypač tiems, kurie dalyvavo delegacijoje. Panas Matijas Lepardai iš komisijos, jam suteiksime žodį. Ačiū pirmininkė, suprantu, noriu padėkoti Europos parlamentų lybė komitetui už kvietimą, už galimybę mm, keistis nuomonėmis šiuo klausimu. Komisija labai mm, nerimauja dėl politinės ir humanitarnės padėties Sirijoje, dėl pabėgėlių e, didžiulių srautų regione ir jūsų e, ataskaitos pristatymas aiškiai parodė, kokia yra siaubinga situacija vietoje. Mes išanalizavome jūsų ataskaitą ir e, sveikiname išvadas mes taip pat galime paremti ir rekomendacijas, kurias jūs išteistėte. Tik noriu pridurti gerbėmiems parlamentarams, kad kelios iš tų rekomendacijų jau yra gyvendinamos praktikoje. Pavyzdžiui, du dalykus paminėčiau veikla vykdoma vietoje ir taip pat pabėgėlių komisaro atstovo išsakyta, pristatyta veikla. Taigi visų pirma, ES vykdoma veikla Sirijoje ir kaiminėse šalise. Visų pirma, reikia pasakyti, kad tol, nuolat teikiame humanitarnę pagalbą pabėgėliams ir perkeltiesiems asmenims tiek tame regione, tiek uh, Mm, kiek tai yra įmanoma pačioje Sirijoje. E, šiuo klausimu komisija glaudžiai bendarbiauja su jungtinių tautų agentūromis, ypač su jungtinių tautų pabėgėlių aukšto komisaro biuru vietoje. Dabar jūsų penktoji rekomendacija dėl nuolatinės pagalbos tiekimo, kadangi pabėgėlių srautai toliau juda, tai komisija yra sutelkusi dėmesį į humanitarnės pagalbos teikimą ir bazinę apsaugą tiek tiems žmonėms, kurie yra dar Sirijoje, tiek tiems pabėgėliams, kurie nusprendė pabėgti iš Sirijos ir um, kuriuos svedingai priėmė Jordanija, Libanas, Irakas, kaiminė šalis. Taigi, humanitarnės pagalbos nuolatinis teikimas mūsų manimo yra pati aktuali pats aktualiausias, svarbiausias prioritetas ir kolega iš ECO generalinio direktorato pasakė, kad mes esame pagrindinis tarptautinis uh, veikėjas tame regione. Taip pat šiame kontekste noriu pabrėžti e, kaiminių šalių svarbą, kad jos paliktų sienas atviras e, Sirijai, pabėgėliams e, čia Jordanija, Libanas, Jordanija, Irakas tikrai labai svetingai prieėmė pabėgėlius iš Sirijos ir komisija per savo pagalbos tikimą stengiasi kiek įmanoma stabilizuoti padėtį tose šalise, kad pabėgėliai būtų adekvačiai apsaugoti. Taip pat, pirmininkai, jūs paminėjote regionės apsaugos programas. Greta humanitarnės pagalbos komisijos tarnybos glaudžiai bendradarbiaudamos su tarptautiniais partneriais plėtoja tokią programą. Bendras tikslas RPP, tai yra atsakomybės apsaugoti gyvendinimo, tikslas yra užtikrinti pabėgėlių apsaugą ir čia Jordanija, Libanas ir Irakas yra tikslinės šalis ir tas ir jūsų aštuntoje rekomendacijoje pasakyta. E, taip pat tie veiksmai pagal atsakomybę užtikrinti apsaugą yra taip pat ir komisijos komunikatai traukti dėl RPP ir numatytas labai svarbus apsaugos komponentas ir kiti veiksmai, kurie duos tiesiog nenaudą pabėgėliams. RPP turi pradėti veikti dar 2013 metais. Panas Kastel iš pabėgėlių komisaro biuro minėjo konkrečiai Turkiją ir čia atitinkami veiksmai irgi yra mm, numatomi, plėtros generalinio direktorato yra organizuojami bei kitų komisijos tarnybų ir bendradarbiaujant su įvairiomis agentūromis, taip pat ir su pabėgėlių, jungtinių tautų pabėgėlių komisaro biuro. Ir labai svarbu yra pabrėžti, kad reikia atsargiai žiūrėti į mūsų lūkesčius, pasverti juos, nes reikia, kad tos kaiminės šalis. Mm, palaikytų mūsų pozicijas, aišku, kad ne visuomet galbūt mūsų ta parama yra sutinkama iš karto palankiai, tai reikia dirbti tuo klausimu. Na ir galiausiai dėl Sirijos pabėgėlių, prieglopšio prašytojų pabėgėlių ES, panas Kastelo apie tai kalbėjo, iš tikrųjų kol kas skaičiai yra nedideli, įmanoma su jais dar dirbti, apie 32 tūkstančiai um, pareiškia, kad jie yra Sirijos piliečiai, kurie siekia um, ES pabėgėlio statuso nuo 2011 metų krizės pradžios iki 2012 metų pabaigos 32 tūkstančiai žmonių tokių buvo. Naujausi skaičiai patvirtina tai, kas buvo paminėta, kad ES apie 93 procentai prašymų yra patvirtinti, bet to atrodo yra bendras toks konsensusas e, pirmininkas, noriu priminti, kad dar turi vykti diskusijos, tai aš prašyčiau trumpai. Pusę minutės, pirmininkė, dar. Atrodo, kad tarp valstybių narių yra bendras konsensusas, kad mm, Sirijos e, gyventojai, kurie pateko į ES, neturėtų būti gražinami į Siriją, nežiūrint, koks yra jų, jų teisinis statusas, tačiau ir pa, Junktinių tautų pabėgėlio komisaras pripažino, kad kai kuriuose valstybėse, narčias, tarkim, Graikijoje ar Kiprė, prašymų patenkinimas yra labai nedidelis, gal tik tai nu, kai kur iki 0 procentų, galbūt dėl to, kad mm, ne visais atvejais e, piliečiai, tie asmenys, kurie pateikia prašymus, ne visuomet yra iš Sirijos. Ir prieglopščio tarnybos ir kovo mėnesį, pažiūrėjau, su valstybėmis narėmis yra surengos susitikimus atitinkamomis kompetitingomis institucijomis, kad išsiaiškintų, kas yra prieglopščio statusas, kaip jis suteikiamas, kokios procedūros, kad būtų vienodos procedūros visur. Toliau dėl šeimos susijungimo. Taip pat komisija galvoja, kad tie Sirijos e, e, žmonės, kurie jau yra teisti, tai ES turi turėti teisę į šeimų susijungimą ir e, komisija paragino valstybės narės sparčiai ir dosniai žvelgti į tokius prašymus. Reikėtų taip pat vienodinti valstybių narių taikomą praktiką ir tai buvo aptarta ASO surinktame posėdėje kovo mėnesį. Aš atsiprašau, kad ilgiau kalbėjau, bet norėjau visą informaciją suteikti. Pirmininkas, tai dabar tie nariai, kurie dalyvauja delegacijoje, gali pasakyti panas Pirkė visų pirma. Tankė, pozicinė. Ačiū, panė pirmininkė. Iš tikrųjų buvo labai įdomu išklausyti pranešimą ir buvo labai įdomu taip pat pastudijuoti dokumentus, kuriuose patikta informacija. Mūsų vizitas, aš atrupai apie jį papasakoju, parodė, kad Jordanijoje Jordanijos institucijos atliko puikų darbą ir e, tos e, e, institucijos arba organizacijos iš įvairių tarptautinių organizacijų tikrai irgi puikiai bendradarbiavo su tomis vietos institucijomis ir tose vietose, kur šis darbas buvo puikiai organizuojamas ir koordinuojamas, pagalba buvo suteikiama veiksmingai. Na, mes kalbėjome su daugybė pabėgėlių ir paaiškėjo, kad e, jų svarbiausias tikslas trumpam pabėgti šalies, saugiai pasislėpti, o tada, kiek įmanoma, greičiau grįžti į savo kilmės valstybę. Ir pabėgėliai taip pat nurodė, kad Jie kartais iš pabėgėlių stovyklų grįžta į Siriją, kad galėtų įsitikinti, ar išliko jų turtas, ar neišgrobstyti jų namai. Tai reiškia, mes galime daryti išvadą, kaip ir komitete priimtas dokumentas rodo. Pirmiausia, reikia suteikti pagalbą vietoje kad ši pagalba už, galėtų užtikrinti saugumo jausmą ir kad šiems žmonėms būtų padedama iš pabėgėlių stovyklų sugrįžti į Siriją, kur jie galėtų vėl gyventi savo kilmės šalyje. Taigi aš norėčiau pabrėžti rekomendacijose kaiminėms valstybėms, kad pasienio zonoje turėtų būti teikiama didžiausia pagalba ir greičiausiai turėtų būti pagalba. E, ir tie žmonės, kurie grįžta turėtų, e, turėtų, į savo kilmės valstybę, turėtų būti e, greičiausiai paremiami ir jiems suteikiama greičiausiai pagalba. Na, kitas dalykas, tos pabėgėlių stovyklos yra vidutinio dydžio miestai. Tai yra didžiulės e, koncentracijos stovyklos. Ten e, kartais e, iš esmės nėra jokios teisės, vyrauja prievarta, prostitucija, kaip jau minėta, jau ten klesti. Vadinasi, mes turėtume suteikti pagalbą ten esantiems žmonėms, kad būtų teisės viršenybė užtikrinta. Uh, Mes taip pat paprašėme Jordanijos policijos siūsti daugiau pajėgų į tos stovyklas, kad bent jau preventyvi veikla būtų vykdoma. Taigi, manau, iš esmės tokie yra keli esminiai dalykai, kuriuos reikėtų bent jau trumpalaikiu laikotarpiu atkreipti dėmesį. Na, labiau kritikuojama uh, mintis, kad, sakykime, tie pabėgėliai būtų laikinai apgyvendinami arba ilgesniam laikotarpiu apgyvendinami. Iš tikrųjų, nėra e, tai pabėgėlių pagrindinis tikslas. Pabėgėliai prašo pagalbos dažniausiai netoli sienos arba pasienio zonoje, kad galėtų judėti iš vienos valstybės į kitą. Aš manau, tik tai toks būdas jiems padėti yra tinkamiausias. Ačiū, panė Risbek. Tai Ačiū pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai, turėjau galimybę e, vykti į e, Tilisį praeitų metų spalį ir um, galėjau konstatuoti tą situaciją, kurią jūs pristatėte savo ataskaitoje, kur jūs dar net, aš dar neturėjau galimybę atsiskaityti jūsų ataskaitą, um, kadangi tik, tik neseniai ją gavau, bet iš tikrųjų tai, ką jūs čia pasakėte ir ką aš mačiau, patvirtina baisę, kad tiesiog katastrofinė humanitarinė situacija ten ir um, be to ir, ir gal, po, politinės galimybės galimybės, ypač ES, ką, ką, ką mes galime padaryti, sureaguodami tą krizę, ieškodami atsakymų, kaip, kaip apginti tos milijonus žmonių, visą tą, turint omenyje, kiek žuvusių, kokia, kad civilizacija tiesiog prie, mums prieš akis nyksta, žūsta ir tai, kas čia dabar aptarė, galima sakyti, kad taip, ES yra pagrindinė donorė Vis tik tai, kadangi reikia kalbėti trumpai, tai aš galvoju štai pagalba NVO ar, nevyriaus, ar, ar humanitarniams organizacijoms, ar, ar pagalba maistu, pavyzdžiui, Sirijoje. Mhm, aš tikiuosi, kad jūs atsakysite, nes aš, aš tariamąją nuosaką kalbėčiau, ar, ar, ar iš tikrųjų ta pagalba būtų uh, Um, teikiama toms nevyriausybinės organizacijoms paskatintų grįžti uh, aš prie Bašarį režimo ir ar iš tikrųjų tai, kitas dalykas, kas tikrai labai dramatiška, tai medikamentų situacija tiem žmonėms, kurie, mm, pavyzdžiui, um, serga kažkokiam chroniškom lygomis, pavyzdžiui. Taip, mes esam pagrindiniai donorai, tačiau uh, koks poveikis mūsų pastangų yra, kiek tos pagalbos yra, iš tikrųjų tai, tai ne, nepamatuojama. Ir trečias dalykas, dėl prieglapšio prašytų labai teisingai situacija nupiešta, pristatyta, prie, tik grįžau iš Švedijos ir ten, pavyzdžiui, Švedijoje yra didelė Sirijos bendruomenė, yra tikrai bendruomenė, kuri priima atvykstančius iš Sirijos, jų šeimos narius padeda jiems įsikurti ir aš pritarčiau tam, kas tik buvo pasakyta, e, dėl to, kad e, reikia užtikrinti solidarumą Ir galbūt prieglopščio teikimo procedūros galėtų būti švelnesnės, paprastesnės, nes tikrai reikia sureaguoti į ypatingą situaciją, išskirtinę situaciją ir tokią humanitarnę padėtį, kurios negali ignoruoti. Aš, aš nekalbėsiu apie politinius aspektus ar, ar, ar tuos, ką mes nuo vakar kalbame dėl, dėl cheminio ginklo panaudojimo ir kitų dalykų, pavyzdžiui, kas vis tik tai tą cheminį ginklą pasiunti ir taip toliau. Bet man atrodo, kad tai yra tikrai visa tauta paversta auka e, kankiniais ir reikia atsižvelgti į tai ir, ir matyti tai per istu, Europos istorijos prizmę. Ačiū visiems pasisakiusiems, daugiau nematau iškeltų rankų. Tai noriu padėkoti visiems, kas dalyvavote šiose diskusijose, pristatant šios delegacijos ataskaitą apie delegacija, kuri lankėsi Sirijos pabėgėlių stovyklose. Taip. Euh, euh, Aš noriu paklausti, tai ar ar yra teikiama pagalba maistu Sirijos žmonėms ir ar yra kažkur tai neteisingai nukeliavusi ta pagalba maistu, kuri turėjo pasiekti e, iš Europos, kuri buvo nusiusta į bombarduotus miestus ir turėjo pasiekti tos žmonės, ar, ar, ar nėra taip, kad Bešar Asat režimo rankas pateko ta, ta pagalba maistu, ar yra tokių faktų ar ne? HCR. Gal jungtinių tautų pabėgėlio komisaro biuro atstovas Manas Kasel norėtų atsakyti šį klausimą, po to mes galėtumėm pereiti prie kito Vengrijos klausimo. Ačiū pirmininkė, aš atsakysiu savo gimtąją kalbą. Junktinių tautų pabėgėlio komisaro biuras nėra atsakingas už pagalbos dalinimą maistu Sirijoje. Mes dirbame su pasaulio maisto programa, su kitomis tarpvyriausybinėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiant pagalbą ten, kur tai yra reikalinga. Tai yra ten, kur o, zonos yra kontroliuotos vyriausybės ar opozicijos pasakyti, kad tikrai nebuvo taip, kad pagalba maistu būtų patekusi ne į tas rankas, taip negalėtum pasakyti, kad visiškai to nebuvo, bet kad visa pagalba nukeliavo ne ten, kur reikia, tai tikrai irgi negali taip teikti. Pavyzdžiui, um, iš Damasko į mūsų bent 30 32 patikrinimo punktai yra keliaujant uh, tai pagalbai ir uh, Sirijos opozicija, na, o kartais tai iš tikrųjų nėra Sirijos e, žmonės, kurie kontroliuoja tos taškus, dažnai tai ir čečienai, ir dar kiti. Uh, Tai tokia yra situacija nuo kovo mėnesio. Dabar iš Damasko į Alepą reikia pereiti per dar daugiau patikrinimo taškų. Tai situacija yra pakankamai sudėtinga. Kartais yra zonų, kurios yra vyriausybės kontroliuojamas, kai kur yra opozicijos kai, rankose ir viskas vietoje labai keičiasi. Ši viena diena tai yra vienose rankose ta teritorija, kita diena kitose um, rankose. Nėra, aišku, kad jau masiškai ta pagalba maistu keliautų ne ten, kur reikia, bet, aišku, yra tokių atvejų, kad kad nepasiekė tų žmonių, kurios turėtų pasiekti tą pagalbą. Tai gal tada būtų tiek kol kas e, dėl e, delegacijos į Siriją, tai yra atsiprašau, Jordaniją, dėl Sirijos. Tai periname tada prie kito darbo tvarkės e, klausimų. 17 darbo tvarkės punkto. Dabar kalbėsime apie pagrindinio teisų padėti Vengrijos, standartus ir praktiką, taip vadinama jį mm, 14 pakeitimą, panas Tavariš yra pranešęs vasario e, 12, 2012 metų yra Europos parlamento rezoliucija ir pagal tai mes turime įgaliojimus išanalizuoti šį klausimą, kaip situacija yra pasikeitusi, ar buvo rekomendacijos įgyvenintos ir turime pateikti savo išvadas ir ponas Tavariš yra jau parengęs penkis darbinius dokumentus ir juos pateikęs dėl įvairių klausimų. Dabar jis pristato pranešimo projektą. Taigi, prašom, ponė Tavariš, jums visų pirma žodis. Thank you very much, Mr. President, dear colleagues. Dėkuoju, ponė pirmininkė, kolegos. Kaip žinote, mūsų laukia dar ilgas darbas su darbiniais dokumentais, kuriuos mes rengiame. Penki iš viso dokumentai parengti, keturis iš jų pasirašė visos politinės frakcijos kurios taip pat nusprendė paskirti šešėlinius pranešėjus. Be to vykome padėties aiškintis Budapešte. Labai įvyko e, e, daug susitikimų su Vengrijos e, administracija, su parlamentarais, kuriems šis klausimas rūpi. Dabar pasiekėme tą etapą, kai turėdami empirinę bazę galime primti politinį sprendimą ir visos politinės frakcijos gali vadovautis Vengrijos vyriausybės komentarais ir vyriausybės atstovų komentarai yra įtraukti į darbinius dokumentus. Todėl pagal e, metodiką, e, kurioje yra aiškinam apibrėžiamas e, bendradarbiavimo principas, mes parengėme projekto, pranešimą projektą. Pirmiausia, aš norėčiau pristatyti epi, epigrafą. Tai yra vieno vengrų poeto eilutė. Peto Fišandor, kuris buvo vienas svarbiausių turbūt 48 e, metų revoliucijos veikėjų. Ir jo eilėraščio e, tekstas yra toks. Hozačiok otvan, fonjok istvan. Tai maždaug reiškia, nėra tėvynės, nėra namų, kur nėra teisių. Toks epigrafas svarbus ne tik čia. Jis e, pripažįsta tai, e, ką Europa sieja su Vengrija ir jos kultūrinė istorinė tradicija. Be to, Tai atskleidžia bet kokios politinės e, sistemos, bet kokio politinio subjekto esmę. Jūs e, nesijausite esantis namuose, jeigu neturėsite teisų, jūs nesijausite saugus, jeigu jūsų teisės nebus gerbiamos. E, priešingai būtų galima ir pas kitaip pasakyti, kai nustatome teisės, žengėme konstruktyvius, pozityvius žingsnius, žingsnius link pagrindinių teisų užtikrinimo. E, mes paklojame pamatus naujam pastatui, naujam namui. Ir praėjus daugiau negu 150 metų e, mes dabar matome tą patį reiškinį Europos Sąjungoje. Yra statomas pagrindinių teisių, demokratinių vertybių namas teisės viršenybės e, dominuojamas namas visose valstybėse narėse. Antrame straipsnėje turbūt yra svarbiausia, ką jūs turėtumėt perskaityti. Pirmajame straipsnėje yra sakoma, kad valstybės narės nori sukurti sąjungą, o antrajame straipsnėje yra sakoma, šios sąjungos pamatai yra žmogaus vertybė, pagarba žmogaus orumui, demokratijai, teisės viršenybei, lygybei, pagarba žmogaus teisėms, e, įskaitant mažumų teisės. Šis e, straipsnis yra labai naujas, tik 2009 metais jis buvo įrašytas. Kadangi anksčiau jo nebuvo, man atrodo, jis yra svarbus simbolis, kad periname prie kitokios sąjungos e, demokratijų daugiskaita sąjunga tampa demokratijos vienaskaita sąjunga. Ir šis straipsnis nėra kažkoks tai Briuselio biurokratinis išmislas primestas valstybėms narėms. Priešingai, tai buvo valstybių narių pasirinkimas. Kolektyviai valstybių narių sukurtas tekstas. Visos šalys, įskaitant ir Vengriją, aktyviai dalyvavo rengiant antrąjį straipsnį. Tarp kitko, antro straipsnio e, dalį pasiūlė būtent Vengrijos vyriausybė ir e, siekianti apginti mažumoms priklausančių žmonių tautinės teisės, e, pagrindinės teisės. teisės. Paskui šis straipsnis buvo priimtas visose valstybėse narėse ir tai yra daugumos valstybių narių pamatas. Vengrija buvo viena iš pirmųjų ES narių ratifikavusių Lesabono sutartį, kurioje buvo ir antrasis straipsnis. Vadinasi, ne tik e, pirmoji dalis, kurią aš jums e, parafrazavau, bet ir kitos dalys bendros valstybėms narėms buvo priimtos kad būtų e, tai įgyvendinta visuomenėje, kurio yra siekiama įtvirtinti aukščiausius demokratijos standartus - pluralizmą, atvirumą, viešumą, pagarbą mažumoms, lyčių lygybę ir taip toliau ir taip toliau. Manau, kad šios vertybės yra e, surašytos ir 1999 metų dokumentuose. Jeigu kai kai kurių valstybių istoriją pažvelgtumėt, kaip, pavyzdžiui, mano, tai dar ir 74 metais tas pats buvo parašyta. Priklausomas ES reiškia, kad piliečių teisės bus išlaikytos ir mes niekada neatsisakysime padėti savo Europos sesėms ir broliams, jeigu jums, jiems iškils e, grėsmė e, netekti pagrindinių teisų. Taigi čia vėlgi Vengrija kaip tvirtą istoriją turinti šalis e, puikiai pailustruoja šią tiesą. E, galvoju dar e, apie laikotarpį nuo 95 iki 99 metų. Kyla klausimas, kaip rimtai mes turėtume vertinti antrąjį straipsnį. Manau, kad Europos parlamente mes turime teisę tokias formuluotės vertinti labai rimtai. Mes esame atsakingi už ES vertybės, taigi tokie pareiškimai turi tiesioginės įtakos ES institucijoms. Be to, trečiame straipsnėje matome, kad ES pagrindinis tikslas yra propaguoti antrojo straipsnio vertybės. Vadinasi, mes esame atsakingi ne tik pasyviai, bet ir aktyviai esame įpareigoti e, reklamuoti antrojo straipsnio vertybės. E, ES tikslas yra bendradarbiauti stengiantis užtikrinti šiuose straipsniuose numatytas teisės. Ir bet kokie kliuviniai e, e, negali būti toleruojami. E, tai, kas yra padaryta šiuo konkretu atveju, yra e, pagrįsta taip pat labai rimta, meto, labai rimta metodika, kuri leidžia pakeisti tekstą, papildyti, pakoreguoti. Ir tą gali daryti pluralistiškai visos politinės frakcijos. Šis e, pranešimas yra labai ilgas dokumentas. Aš manau, kad jo sudėtinės dalys visos yra prasmingos ir aš e, jūs e, paraginčiau perskaityti visą dokumentą, jeigu tik galima. Aš norėčiau tik vieną citatą išsakyti. Pirmuosiuose puslapiuose interpretavus ES pamatinės vertybės, E, yra panašus tekstas, kurį aš ką tik jums pristačiau, galite rasti pagrindą šiam pranešimui. Konstituciniai, teisiniai ir instituciniai pokyčiai per pastarosius pusantrų, trejus metus Vengrijoje vyko tokių pagrindų. Kaip žinia, mūsų šalis ženkliai pasikeitė. Pati konstitucija buvo pakeista, dabar yra kuriamas naujas pamatinis įstatymas, po to, kai naujas pagrindinis įstatymas jau buvo patvirtintas, jis jau buvo keturis kartus pakeistas ir paskutinį kartą ketvirtasis pakeitimas reiškia gana ženklius, e, ženklės permainas, be matėme, kad dviejų trečdalių daugumą tokie kardinalūs pokyčiai gali būti uh, padaryti. Dabartinėme Vengrijos parlamente tą padaryti yra įmanoma, bet ateitie nebūtinai e, tokios galimybės išliks. Yra 26 iš vis temos, kuriomis pagal konstituciją įstatymus gali priimti parlamentas, pagal vadinamus kardinaliuosius įstatymus. Maždaug 49 e, kardinalūs įstatymai jau buvo priimti ir dar yra priimta daug kitų teisinių pakeitimų, apie 500 iš viso per tokį gana laik, trumpą laiko tarpą. Turiu galvoje taip pat ir institucinius pokyčius, e, pareigybių paskirimus ir panašiai. Toliau pereiname prie įvertinimo, ką tai reiškia atskiriems sektoriams. Ir konstitucija, ir pagrindiniai įstatymai pakeičia bazę e, pagrindžiančią demokratiją teismų sistemos prerogatyva, konstitucinio teismo prerogatyva. Ir visa tai dabar turi įtakos galių paskirstimo principui. Žiniasklaidos laisvė, žiniasklaidos pluralizmo klausimas, turint naują žiniasklaidos valdymo administraciją, kurios įgaliojimai išplėsti ir kurios sudėtis pasikeitė E, mes sugebėjome užtikrinti, kad mūsų interesai būtų teikinami ir sustikome su šia žiniasklaidos e, valdymo institucija Budapešte. Matėme, kad jo sudėtis nėra tokia jau pluralistinė ir per e, dviejus savo kadencijos metus jis sugebėjo surinkti gana daug objektyvių duomenų klausimais, kurie yra mums nepaprastai svarbus. Mes norime išsiaiškinti, ar naujasis įstatymas uh, E, iš esmės reiškia kišimas į žurnalistų nepriklausomybę, žurnalisto šaltinio apsaugą ir panašiai. Taigi ta žiniasklaidos valdymo įstaiga galėjo mums pateikti tokius vertinimus arba bent jau galėjo užsakyti tokius vertinimus, kad jie būtų atlikti nepriklausomų stebėtojų atsižvelgėme ir į pokyčius, kurie buvo vyriausybės įgyvendinti pagal Venecijos e, komiteto, komisijos rekomendacijas. E, šios rekomendacijos nebuvo įgyvendamas visuomet taip, kaip prašė Venecijos komisija. Ir kartais net matėme, kad buvo žengti žingsniai atgal. Svarbus pakeitimas buvo padarytas dėl nacionalinės teismų e, tarnybos. Kai Budapešte buvome, su jos atstovai susitikome ir nebuvo aišku, ar nacionalinė teismų tarnyba, kuri buvo paskirta vykdomosios valdžios, e, bet atlieka jį šis administracinį teismų valdymą, yra visiškai bešališka ir ar jos nes, veiksmai nesiskiria priklausomai nuo to, su kokiu teismu ji e, palaiko ryšį. Mes tikimės, kad tai yra neįmanoma, bet atrodo, kad tam tikrų kategorijų bylose e, tokių faktų pasitaikė. po tokio įžanginio pristatymo e, mes e, savo pranešime periname prie vertinimo. Pokyčius sveikiname, pirmininkas. Pone Tavariš, su visa pakarba jums. Mūsų laukia bendras susitikimas su AFKO komitetu. 17.45. E, Visi AFKO komiteto nariai turėtų ateiti čia į šią salę dalyvauti bendrajame posėdėje, kuriame bus kalbama svarbių klausimų. Tai yra Europos žmogaus teisų konvencijos e, pasirašymą ES vardu. Todėl aš siūlyčiau, kad jūs apibendrintumėt savo pasisakymą, kad mes po to galėtume dar padiskutuoti Ir be abejo, diskusijoje dalyvausintys nariai taip pat e, galės kalbėti tik tai ribotą laiką. Jūs supraskite, kad 17.45 atys labai daug narių ir norės dalyvauti kitoje e, diskusijoje. Ačiū pirmininkė, ačiū, kad man e, tai paminėjote, bet mūsų darbas buvo labai ilgas ir detalus. Dabar pasistengsiu sutrumpinti. Kokį klausimą aš pateikiau Libė komitetui paskutinį kartą, kai šią ataskaitą aptarnėjome, tada jisai buvo tik darbinis dokumentas. E, tas klausimas iš esmės buvo dviejopas. Pirmiausia, ar pokyčiai buvo sisteminio pobūdžio? Ir antras dalykas, jeigu tie pokyčiai buvo sisteminiai, ar jie atitolo nuo antros straipsnio vertybių, ar prie jų priartėjo. Šio pranešimo projekto autorius nuomonė yra aiški abiem aspektais. E, pokyčiai be abejo buvo sistemiški, dėl to niekas nesiginčia, kadangi Vengrijos vyriausybė su tuo sutinka. Tie pokyčiai reiškia, kad Vengrijoje institucinė sistema, konstitucinė bazė yra pertvarkyta. O atsakant į antrąjį klausimą, galima pasakyti, kad yra bendra tendencija. E, Vengrijos vyriausybė ir Vengrijos parlamentas turėjo priimti daug sprendimų. Mes galėjome aptarnėti kiekvieną straipsnį, kiekvieną klausimą atskirai, bet pastebėjome bendrą tendenciją, bendrą tokį modelį. Ir matome, kad šiuo atveju yra prieartėjama prie antro e, straipsnio vertybių, o ne nuo jų atitolstama. Be bejonės tai yra ir labai svarbi išvada. Ir tai mus nuti, nu, Tai mums leidžia eiti teisingų kelių, nukreipia teisingų kelių. Mes e, norime, kad padėtis būtų vertinta rimtai ir jeigu vyksta sisteminiai pokyčiai atitolinantis antrojo straipsnio vertybės, tai nėra gerai. Jeigu tos tendencijos nebus laiku pakoreguotos ir veiksmingai, tai abejo mums reikės išsiaiškinti, kur yra e, didžiausia pagrindinių vertybių pažeidimo grėsmė. Ir tada nebebus galima normaliai gyventi nei ES institucijose, nei jų santykiuose su valstybėse narėse. Mes parengėme rekomendacijų, kurias pateikėme Vengrijos administracijai klausimais, e, kuriuos aš e, pristačiau. Norėčiau paminėti tik vieną dalyką. Yra bendro pobūdžio rekomendacijų. Aš nemanau, kad Europos parlamentas uh, norėtų, kad tie pokyčiai būtų įgyvendinti tiksliai, skrupulingai. O kas yra svarbu Europos parlamentui? Labai svarbu yra tai, kad tie pokyčiai būtų suderinami su e, sutarčių vertybėmis ir e, pagrindinių teisų hartija. Iš esmės mes pateikėme rekomendacijų pačiai Europos Sąjungai Aš išsakysiu keturias tokias rekomendacijas, nes jos yra svarbiausios. Pirmiausia, kreipėmės į Europos komisiją. Aš manau, kad segmentuotas požiūris, kuriuo vadovavomės iki šiol, nebuvo pats tinkamiausias. Mes kalbame apie bendrąją tendenciją, kuri e, turėtų būti taikoma visais atvejais Manau, kad antros straipsnio vertybė sukelia problemų ir tai yra rimta problema, kurią turėtų spręsti ir valstybės narės, ir Europos komisija. Aš rekomenduoju komisijai, kad ji pristatytų e, vadinamąją antrojo straipsnio ankstyvo įspėjimo darbo tvarkę. E, būtų tarsi ten išaiškinta, kaip e, Europos komisija bandys spręsti tas išsiaiškintas problemas. Antras dalykas, mes manome, kad nėra prasmės ES institucijoms e, skirtingai vertinti e, Vengrijos vyriausybę. Aš manau, kad mes turėtume dirbti kartu. Europos komisija kiekvieną dieną palaiko ryšį su e, Vengrijos e, vyriausybė, bet ir parlamentas bei taryba turi palaikyti nuolatinį e, dialogą su Vengrijos vyriausybė, o taip pat ir su Europos komisija. Ir taip mes galėtume pradėti tarsi antrojo straipsnio trilogą. Taigi iš tokias dvi rekomendacijas dėl to konkretaus atveju turime. Bet tai yra pasakyta ne tik apie Vengriją, kur kas plačiau tai apima. Mes turime užtikrinti, kad būtų Kopenhagos kriterijai e, nuolat įgyvendinami, kurių turėjome laikytis įstodami į Europos Sąjungą. E, pirmajame žingsnyje mes tarsi sukūrėme tam tikrą Kopenhagos mechanizmą, e, įsteigtume tam tikrą depolizuotą, nepolitinę instituciją, tarsi tam tikrą Kopenhagos kriterijų vertinimo įstaigą, kurios, kurioje dirbtų gerą reputaciją turintys specialistai iš Europos Teisingumo teismo, iš ES institucijų, Europos parlamento komisijos. Ir tada būtų galima atsakyti į vieną Vengrijos vyriausybei labai rūpimą klausimą ir jau seniai keliamą. Tai yra, kodėl taikomi dvigubi standartai. Uh, Ir paskutinis dalykas būtų e, dar viena rekomendacija pačiam parlamentui. Suorganizuokime konferenciją su nacionaliniais parlamentais, nacionalinėmis konstituciniais teismais, Europos teisingumo teismų pilietinės visuomenės atstovais ir aptarkime būtent antrojo klausim, straipsnių klausimus. Kaip galime užtikrinti, kad tie klausimai būtų ir materializuoti. Ir e, būtų įgyvendinti ir piliečiams, ir valstybėms narėms naudingai. Pone Tavarės, jūs jau beveik pusę valandos kalbate. Mūsų, mums beliko pusę valandos e, ir dar 12 parlamentanų noriu pasakyti. Gal galėtumėt e, padėti, kad e, visi galėtų pasisakyti prieš visiems susirenkantį bendrą posėdį. Su visa pagarba prašyčiau kalbėti trumpiau. Paskutinis dalykas - 30 sekundžių. Aš šiek tiek maščiau apie klaidos galimybę Demokratijos esmė yra tokia, kad joje dirba klystantis žmonės, klystantis politikai. Ir dėja atsiranda žmonių, kurie galvoja, kad jie niekad neklysta. Ir šis pranešėjas yra klystantis. Ir šiame pranešime gali būti klaidų. Todėl taip svarbu pirmiausia išklausyti jūsų gerbiami kolegos nuomonės. Aš labai norėčiau jas išgirsti kad e, šis pranešimas galėtų būti pakoreguotas, kad jį galėtų pakomentuoti Vengrijos vyriausybė ir e, mes labai lauksime Vengrijos vyriausybės komentarų, nes demokratija iš esmės yra uh, turimų procedūrų pritaikymas, užtikrinant, kad jas galima pakoreguoti būtų. Šiuo atveju būtent taip reikėtų dirbti ir aš dabar labai lauksiu jūsų pastabų apie patį pranešimą. Ačiū. Ir atsiprašau, kad taip ilgai kalbėjau. Ačiū, kad apibendrinote, ponia Tavarsai. Dabar sudarytas yra kalbėtojų sąrašas. 13 narių jame yra, mes turime tik pusę valandos, todėl norėčiau paprašyti, kad per 3 minutės pasisakytumėte. Taigi kiekvienam bus skirtas tik po 3 minutės, prisiminkite tai ir sakykite tik tai konkrečius dalykus. Pirmiausia žodis suteikiamas šešėlinės pranešėjams, įskaitant ir mane. Taigi, Kalbėkite visi trumpai, pradėsime nuo šešėlinio pranešėjo. Pana Engelį, jums pirmiausia žodis. Ačiū, pirmininkė. Jūs iš tikrųjų tai tikrai puikiai dirbate, aš tikrųjų paskutinis buvau įtrauktas į sąrašą, dabar pirmas gaunu žodį. Aš tik norėjau, norėčiau šias tris minutės pra, šią trijų minučių kalbą pradėti dėkodamas pranešėjai už puikų darbą, kuriame atsispindi informacija, kurią mes buvo, buvo surinkome ir kurios mes patikėme, e, kurios patikėme e, darbo dokumentuose. Ir nemažai šiame šio komiteto narių kaip tik tai ir pritarė padarytams išvadams. Taigi aš manau, kad mes turėtume turėti galimybę uh, nagrinėti šį klausimą dažniau. E, keli punktai man yra svarbus. Aš pakankamai dažnai e, teigiu, kas vyksta Vengrijoje e, konstitucinio ir teisinio požiūriu, galima nagrinėti praktiškai dviem būdais arba iš dviejų požiūrių kampų. Būtent kritikuoti galima tuos poveikius, bet ir ir iš esmės konstitucinio konstitucijos teisinės specialistai teigia, kad negalima taip vienareikšmiškai vertinti tų, e, tų pokyčių. Taigi bet kokią atveju turėjome atsižvelgti į abi pusės. Norėčiau mm, atkreipti dėmesį ir tos teigiamus punktus, kurie pažymėti šiame pranešime, pakviesti kolegu, kolegas iš tikrųjų atkreipti dėmesį į juos. Aš esu skeptiškai nusiteikęs dėl uh, rekomendacijų Vengrijos uh, vyriausybės atstovams, kurie uh, priverstų uh, E, e, Vengrija konstituciniam teismui suteiktų atitinkamą statutą, atitinkamas, atitinkamas e, taisyklės nustatyti ir taip toliau. Tai negalima primesti jokiai valstybei. To ne, negalima reikalauti iš valstybių narių, kad jų konstituciniai teismai turėtų tam tikrą konstituciją, būtent tokią, kokią, kokią iš jų reikalaujama ir atitinkamą statutą ir taisyklės. Tai vienas iš tų dalykų, su kuriais aš nesutinku, vis, e, nagrinėdamas visą požiūrį. Tai yra amžina istorija apie tai, a, a, Tai, tai yra klausimas tas pats kaip ir bažnyčios, pripa, kaip ir bažnyčios pripažinimas. Yra 300 bažnyčių ir uh, pripažinimo klausimas yra pakankamai uh, subtilus tokiu atveju. Taigi, tiek norėjau pasakyti čia per tas tris minutės. E, e, pagrindinis dalykas, ką norėčiau pabrėžti, kad yra elementų pranešime, su kuriais nesutinku. Jie reikštų, kad mes einame tą kryptimį, kad mes norime primesti kažką, dėl ko mes e, esame įsitikinę, tačiau tai nebūtų teisinga tos valstybės narės atžvilgių, kurią mes norime kažką primesti. Iš tikrųjų, yra jautrus klausimai ir neįtin jautrus, tačiau bet kokiu atveju tuos jautrus reikėtų atkreipti esnį dėmesį. Ir žinoma, norėsiu m, mm, vėl to sulaukti kai kurių pakeitimų šio pranešimo. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau e, padėkoti panu Taveršui už jo mm, darbą, rengiant kiekvieną dokumentą. Jisai bendradarbiavo su mumis su visomis e, politinėmis frakcijomis. Aš, aš taip pat e, norėčiau prisiminti, kad pranešėjas teigia, kad e, vis dėlto sisteminiai pokyčiai Vengrijoje mūsų, e, prieštarauja mūsų starties antram straipsniui. Aš manau, kad e, mes vis nuolat įdėliojame diskusijas e, šio klausimo ir pranešimą šio klausimo. Ir iš esmės turėtų būti suteikti daugiau galimybių išvelgti tos pokyčius konstitucinės teisės srityje. Nes uh, kai kurie teisės aktai buvo priimti ir sprendimai priimti jau prieš, dar prieš keletą mėnesių. Mes kalbame iš tikrųjų apie devynis puslapius pakeitimų. Ir jeigu e, atsakymas yra taip, tai taip, aš manyčiau, kad, kad čia kalbama apie sisteminį požiūrį, kuris prieštarauja antram mūsų sutarties straipsniui. Taigi klausimas yra, ar mes veiksime įprastą tvarką, Ar mes pasirinksime kitokį požiūrį, kitokią strategiją, e, nagrinėdami šį klausimą. Ponas Engelis pasakė, kad, kad e, konkrečios rekomendacijos vyriausybei, kurias teikia parlamentas, e, nėra priimtinos. Taigi, kągi jūs siūlote? Ką jūs siūlytumėte paprašyti vyriausybės, ką jį turėtų padaryti, kad mūsų principinės vertybės, tai yra ES e, vertybės yra puoselėjamos Vengrijoje. Na, iš esmės tos rekomendacijos e, e, faktiškai yra galbūt šiek tiek griežtokos. Čia aš nežinau, ar mes turėtume pradėti diskusijas ir darybas dėl septinto straipsnio Aš, mes negalime pasakyti, kad visi yra neteisūs. Europos taryba, Venecijos komisija, atskiros vyriausybės e, e, vis dėlto e, išreiškia kritišką požiūrį. Tai reiškia, kad yra kažkas neteisingo tose teisės aktuose, kuris priėmė Vengrija. Bet kokiu atveju būtų Aš laukiu bent jau galutinio termino e, pakeitimų e, pateikimams ir žiūrėsiu, koks bus galutinis rezultatas, ponė Virsė. Ačiū, pirmininkė. Aš irgi norėčiau, kaip ir kolegos, padėkoti e, pranešėjui už tai, kaip jis dirbo šio klausimu, tikrai nelengvų klausimų. Kiekvieną kartą, kai šiame komitete jo įmomės matome, tai ir, ir man atrodo, būtent jis pasistengė parengti tokį dokumentą, kuris e, kurį galėtų paremti šešėliniai pranešiai. Man atrodo, reikėtų kalbėti ne apie Vengrijos stigmatizaciją, bet reikėtų pažiūrėti į šią padėtį ir, ir įvertinti ES vertybės dėl antros straipsnio, nes Vengrija yra simptomas, tai rodo ES nutolimą nuo pagrindinių teisių. Kodėl tai yra simptomas? Todėl, kad joje kaupėsi įvairius dalykai. Um, ponas Orbanas, uh, savo, mes žinome puikiai, kokius argumentus jis naudoja kiekvieną kartą. Kiekvieną kartą, kai tik tai jam kažkokį tai klausimą iškelia, jis iš karto nurodo pirštų į kažkokią kitą ES valstybę narę, kuri lygiai taip pat negerbė ES vertybių. Taigi, man atrodo, kad būtent per tokį požiūrį tašką turėtumėm nagrinėti šį pranešimą. Globaliai turime pažvelgti, ar ES laikosi antros straipsnio vertybių. Taigi, kaip visada, aš paprovokuoju visus. Aš tikrai galėčiau pasvajoti, kad ES institucijose pagrindinių teisų teisių antros, antros straipsnio nuostatos būtų ginamos ir, ir atitinkamai e, lygiai taip pat dėl jų būtų taikomas sankcijos, kaip ir dėl ekonominės laisvės pažydimo, pavyzdžiui. E, magyar nyelven szeretnék beszélni, annál is inkább, mert... Pone Ormai, e, aš kalbėsiu vengriškai ir taip pat dėl tos priežasties, kad kartu su savo kolegomis iš Vengrijos norėčiau pasvarstyti, ar ir jiems toks dėžavų jausmas atsiradęs yra. Ar jūs pajutote, mm, kad e, tai jau kažkur yra matyta? Kaip tik tai po to, kai mes iškovojame nepriklausomybę, tai buvo tie patys klausimai iškelti. Buvo kalbama apie abstrakčias e, savokas, kurios e, buvo aiškinamos įvairiais būdais. Ir e, tuo metu kaip tik buvo priimta konstitucija ir buvo pasakyta, kad Vengrija yra teisinė valstybė. Ir iš šio sakinio buvo padarytos išvadas, kad partijos negali veikti kad e, e, pagrobtas arba pavoktas turtas negali būti gražintas, kad e, negali būti baudžiamos tam tikrus nusikaltimus. Tai vadinasi, tai yra, buvo keistas aiškinimas pasirinktas ir savališkas ir nepagristas aiškinimas. O dabartiniais argumentai taip pat yra nepagristi. Dabar kalbama apie bendras Europos vertybės. Tačiau kokiu pagrindu yra pasirenkamos tos vertybės. Tai būtent, kodėl pasirenkamos būtent tos vertybės iš visų vertybių katalogo? Ir kodėl jos yra priešpriešinamas e, kitoms vertybėms? Pavyzdžiui, o, e, kova su skurdu, tai irgi vertybė, tai yra e, teisė į, į, į darbą arba darbuotojų teisės arba ly, e, atskirų valstybių lygybė arba lygiai teisiškumas. Tai yra taip pat vertybės, bet jos kažkodėl yra nenagrinėjomės, nenagrinėjamos, o ir būtent pasirenkamos atskiros vertybės, galbūt samoningai pasirenkamos ir jos yra iškeliamos kaip a, kažkokia Vengrijos nuodėme. Buvo pranešti, buvo parengti pranešimai, e, siekiant išsiaiškinti, ar a, a, Vengrija. Mm, laikosi atitinkamų vertybių, atitinkamų demokratinių tradicijų, e, būtent prieš stojant į Europos Sąjungą. Kurgi dabar yra tie pranešimai? Čia mes minime e, antrą straipsnį, pažiūrėkime į ketvirtą sutarties straipsnį. Pamatysime, kad e, Europos Sąjunga gerbė valstybių narių lygiateisiškumą, nacionalinę tapatybę, bet nacionalinė tapatybė yra neatskiriama nuo e, tos atskiros valstybės narės konstitucinės sąrangos. Taigi atskiros valstybės narės vertybės taip pat turi būti gerbiamas. Aš manau, kad tas, e, tas praktiškai baudžiamasis procesas yra praktiškai yra nepateisinamas ir nepagristas. čia minimas yra septintas, e, čia minimi atitinkami straipsniai ir grasinama, kad Vengrijai bus atimtas, atimta balsavimo teisė, bet tam mes nepritarėme. Ir taip pat aš esu šiandien pranešėjas ir bandysiu kalbėti trumpai. Pirmiausia, aš norėčiau pagirti ir pripažinti pono Tavarešo darbą. Taip pat norėčiau uh, taip pat paminėti, kad iš tiesų buvo labai sudėtinga parengti tokį dokumentą, kuris yra labai išsamus, bet, kaip matome, jis labai subalansuotas. Dokumente taip pat pabrėžiame, kokios e, yra svarbios taisyklės ir vertybės, tai yra atstovaujamos demokratijos taisyklės. Jos e, yra įrašytos ES konstituciniuose dokumentuose, tai yra mūsų sutartyse. Čia mes kalbame apie bendruosius principus. Todėl aš pritariu tam, kad ES yra ne tik tai demokratinių valstybių sąjunga, bet kad ši sąjunga taip pat turi apginti demokratijos vertybės. Taigi šitos demokratijos vertybės yra ne tik tai įvairių formulių rinkinys arba procedūrų rinkinys. Tai yra esminės pamatinės vertybės, kuriomis mes remiamės. Tai, tai pavyzdžiui, kad mažumos galėtų dalyvauti teisėkuros procese. Opozicijos teisų gerbimas, kad jos, tos teisės būtų apginamos prieš daugumą, prieš politinę daugumą. Tai yra demokratijos tapatybės simboliai. Tai demokratija nėra vien tik tai daugumos valdžia. Ir apie tai ir kalbama E, mūsų sutartyse. Žinoma, demokratija reikalauja, kad dauguma, daugumos nuomonė būtų pripažįstama, tačiau atskiro individuo teisės taip pat turi būti gerbiamas. Vadinasi, neužtenka tik tai nurodyti Kopenhagos dilemą. Būtina, kad e, valstybės kandidatės kartais būtų patikrinamas, ar jūs laikosi demokratijos vertybių. Uh, nes joms įstojus nebėra galimybių patikrinti, ar jos laikosi demokratijos tradicijų ir principų. Taigi mes norime pašalinti visas abejonės. Mes nenorime, kad būtų diskriminuojama viena valstybė, kaip pavyzdžiui Vengrija, palyginti su kitomis. Ne, tikrai to nenorime Vengrija tarsi yra panaudojama kaip kažkoks bandymų triušis arba šitas jos atvejis yra e, bandomas e, pavaizduoti kaip, sakykime, kaip polimas prieš Vengriją. Na, Vengrija kaip valstybė yra gerbiama. Ji e, tikrai daug nuveikė stodama į Europos Sąjungą ir turi taip pat tęsti tą darbą. Uh, ir įstojusi būtent į Europos Sąjungą. Tas pats taikoma ir kitoms valstybėms narėms. Tas darbas, kuris buvo, kuris buvo nuveiktas, iš tikrųjų nebuvo be, bevaisis. Tikrai aš norėčiau pagirti e, e, Vengrijos vyriausybę. Ir aš taip pat mūsų posėdėje, mūsų komiteto posėdėje e, Budapešte taip pat pastebėjau, kad, kad yra pasiekta pažanga, bet yra ir kitų klausimų, kurie ne, neatsakyti. Tai būtent, kaip teisiškai galima įvertinti pluralizmo trūkumą arba arba, sakykime, teisėjų tarnybos reglamentavimas kelia tam tikrų abejonių. Tai būtent bylos, nagrinėjant bylą, ar turima teisę į teisingą bylos nagrinėjimą, sakykime, ar į teisinę gynybą. O e, didžiausia problema mm, mm, e, E, būtent yra e, šitas e, rinkimų reglamentavimas. Jis, jo, šis klausimas, jo reglamentavimas būtent kelia daugiausia abejonių, ypač kalbant apie 14 metų Europos parlamento rinkimus ir, ir čia kyla tokios nesutarimų tarp valstybių narių. Todėl aš manau, kad mes pradėjome procesą, kuris užtruks dar labai ilgai. Pone Kirkopai, jums žodis. Ačiū pirmininkė, aš kalbu uh, McIntyre vardu dėl šio pranešimo. Ir nesileisiu į detalę šiandien, kadangi bus ir daugiau progų toliau pakalbėti apie šį pranešimą. Tiesiog štai ką norėčiau pasakyti jums, pirmininkė, ir kitiems komiteto nariams, kurie gal turi kokią tai politinę poziciją susiformavę dėl Vengrijos. Man atrodo, šis komitetas turi būti labai atsargus ir anksčiau jau mus perspėjo, kai kalbėjome dėl Bulgarijos, ponia Matijo ir kiti mus perspėjo, kad neturėtumėm savo leisti tapti tyrimo komitetu analizuodami, kas vyksta kurioje valstybėje narėje šiame komitete. Taip pat turime ir netapti tik tai politinių argumentų apie kažkokią tai valstybę, repozitoriumų, saugyklą. Taigi, aš ir galvoju, jeigu yra kažkam tikri standartai valstybė narėje, kurie yra kvesionuojami, aišku, be jokių abejonių yra tam tikri neraminantis dalykai. Mm, šiame komitete nerimaujama dėl kai kurių dalykų, kurie vyksta Vengrijoje. Galbūt reikėtų nerimauti ir dėl kai kurių dalykų vykstančių kitose valstybėse analise šiuo metu. Tai man atrodo, mūsų vaidmuo yra perduoti tuos klausimus komisijai, kuri yra um, sutarčių sergėtoje Ir tas vertinimas, kuris turi būti atliktas, turi būti e, atliktas komisijos. Ir neturėtų būti daromas tokiam, tokioje politinėje aplinkoje, kurioje dirbame mes. Aišku, nuorodos į konstituciją nėra patenkinamos. Ir aš atstovau tokiai šaliai, kuri net neturi rašytinės konstitucijos. Uh, tai, kaip visas gyvenimas yra tvarkomas, kaip mm, viskas, yra, kaip, kaip viskas atrodo, kai kuriuose valstybės narėse pastarosius 10 ar 20 metų iš tikrųjų buvo didžiulis įkvėpimo šaltinis mums visiems, kai buvo išsivaduota iš autoritarnio režimo pančių, ypač e, vidurio Europos valstybėse, pavyzdžiui. Aišku, neišvengiama kai ką iš mūsų ragina uh, žiūrėti, kaip yra pereinama iš despotiškos situacijos į demokratišką situaciją kai kuriuose iš mūsų valstybės. Aišku, tą mes turėtumėm suprasti, bet aš pereičiau prie kitos minties. Aišku, gal kiti kolegos turės politinių požiūrių, politinių minčių, bet aš iš savo požiūrio taško kalbėčiau ir aš tikiuosi, kad ir ponios Makentai ir poziciją aš atspindėsiu, kadangi jį lankėsi toje šalyje ir labai teigiamai sureagavo į pranešimą. Mes labai atidžiai išanalizavome, kai jis buvo parengtas aktas. Nelabai sveikinu tai, kaip jis buvo pristatytas, bet vėlgi noriu pasakyti, kad šis komitetas neturi leisti savo tapti tik tai kažkokiu tai tyrimo uh, komitetu, o realiai tai yra pareiga tų, kuriems mes mokame komisijoje, kad jie atliktų tokį darbą. Tai yra tokia mano pozicija ir aš tikiuosi, pirmininkė, kad jūs į tai atsižvelgsite. Ačiū, prie Bauer. Jó rövid leszek, és a maradék időmet e, Ačiū. Ačiū, ponia Bauer. Aš kalbėsiu trumpai, aš norėčiau paprašyti jūsų, kad jūs tą laiką, kurio aš neišnaudosiu, suteiktumėte ponia Kingai gal. Pirmiausia, man kyla klausimas. Ar, ar konstituojamos dalyse GH įskaitoma asmeniška ar objektyvi nuomonė? Ar tai, ji pagrįsta yra faktais, šitą konstituojama dalis? Aš e, norėčiau taip pat paprašyti, kad mes komitete e, pasikalbėtume apie mažumų teisų pažeidinėjimą. O kalbant apie 61 punktą, tai pirmiausia, aš norėčiau paklausyti, ar Venecijos e, komisija, ar šios komisijos rekomendacijos iš tikrųjų yra viršesnės už šalies konstituciją. Ar jūs manote, kad tos rekomendacijos gali būti e, traktuojamos kaip viršesnės už e, konstituciją, kur, pavyzdžiui, reikalaujama, kad teis, teisės viršinybė turėtų būti gyvenita e, Vengrijoje? Ar jūs manote, kad Vengrija nėra teisinė valstybė? Ar jūs rimtai taip manote? Aš norėčiau rimtą klausimą gauti šį klausimą, rimtą atsakymą gauti šį klausimą. Ir kaip pasakė kolega Kirkopas, mes neišklausome kitos pusės ir priimame sprendimus Ačiū pirmininkė. Aš pirmiausia noriu pasakyti, kad e, e, mes šiame komitete jau esame pradėję tą padėties vertimo Vengrijoje padėti prieš kurį laiką. Praėjo visi metai, matėme daug įvairiausių sprendimų, neįprastų sprendimų penki nauji dokumentai, Vengrijos atvejais vėl ir vėl ir vėl aptariamas, kiekvieną kartą jis įtraukiamas į mūsų darbo atvarkę. Ir dabar matome, kad išeina vienas iš neįprasčiausių pranešimų iš mūsų komiteto. Pranešimas rengiamas savo iniciatyvą, kurio mastas yra 131 puslapis. Aš kiek atsimenu, man niekad nebuvo leidžiama renkti pranešimą savo iniciatyvą, kuris viršytų 3 puslapius. Labai jau neįprasta praktika. Vėlgi labai neįprasta, kad taip darosi ir aš tik noriu pasakyti, kad mes negalime taikstytis su, su tuo, kad Vengrijos atvejas yra vertinamas pagal uh, Konstitucijos nuostatas teikiamas institucijas ir ieškamus sprendimus ir juos kritikuoti, teikdami, kad ten yra daug problemų. Kada tokios pat nuostatos, e, tokios pat institucijos ir tokie patys sprendimai egzistuoja ir kitose valstybėse narėse ir tos kitos valstybės narės niekad nebuvo kritikuotos, joms niekad nebuvo lėmi klaustukai. Taigi, kol taip e, neatsitiks visų valstybių narių atveju, kur egzistuoja lygiai tokie patys sprendimai, Aš tik toliau kartosiu, tai yra akivaizdus dvigubų standartų taikymas. Man atrodo taip pat e, problematiška tai, kad jūs į šį pranešimą įtraukėte kritiką sprendimams, kurie egzistavo nuo pat 1990 metų Vengrijos teis, teismų sistemoje. Jie niekad nebuvo kvestionuojami, niekas jų nekritikavo, o jūs dabar sakote, kad jie yra nepriimtini. Ir tai yra kenksminga teisės viršenybės e, principui ir dviejų, trijų daugumos įstatymo taikymui. E, Dėl to niekas nesiginčydavo, kol dviejų trešdalių įstatymą taikė socialistų vyriausybė. O dabar staiga tai darosi nepriimtina ir tarsi kenksminga mūsų sistemai. Aš dar daugiau galėčiau kalbėti. Aš manau, kad šis e, dokumentas, didžioji jo dalis, 31 puslapis, e, yra e, pilnas faktinių klaidų, kaltinimų, interpretacijų net klaidinančių interpretacijų. Ir aš jums pasakysiu kodėl. Jeigu jūs būtumėt rimtai įvertinę vyriausybės pateiktus atsakymus apie skirtingus darbinius dokumentus, tai e, tos problemos nebūtų sugrįžusios kaip e, ir faktiškai neteisingi pareiškimai šiame dokumente. Dar vienas dalykas. Jūs labai daug citatų pateikėte iš Konstitucinio teismo nuosprendžių, bet įdomu pastebėti, kad tos citatos ateina iš tų sprendimo dalių, kurios e, patvirtina, kad egzistuoja problema. Bet gali būti ir kita pusė, kuri rodo, kodėl buvo būtina, pavyzdžiui, atlikti mūsų, uh, įvykti, pakeisti mūsų konstituciją, ketvirtojo pakeitimo, pagrindiniu uh, uh, įstatymą reikėjo jų pakeisti. Kol kas yra niekas neaišku, labai įdomu, kaip jūs paimate vieną sprendimo dalį ir ją cituojat, o į kitą nekreipia dėmesio. Aš manau, kad tai klaidina žmonės ir man kartais susidaro įspūdis, kad tai yra daroma turint ne tik gerų intencijų. Aš norėčiau, kad ir aš, ir jūs E, neatliktume čia teismo vaidmens, o atrodo, kad mes tą bandome daryti. Šis pranešimo projektas atrodo tampa tarsi kaltinimu teismo procese. Ir tai yra visiškai nepriimtina, nes e, nėra jokios galimybės kitai pusiai e, taip pat rizikuoti. Negali būti taip, kad kaltinimai būtų atmesti. Lengva pasakyti, ką tik norime. Ir tai gali būti priimama kaip faktas, jeigu tai yra neįmanoma. Jeigu jūs, pirmininkė, būtumėt dosnesnis, mes dabar galėtume straipsnis po straipsnis e, peržvelgti visus 131 e, puslapį ir aiškiai pasakyti, kuris straipsnis yra neteisingas, kuris yra uh, E, klaidinga interpretacija. Tai būtų teisinga. Aš nemanau, kad mes kitaip negalėsime kalbėti apie šios diskusijos teisingumą ir rezoliucijos teisingumą. Dar vienas dalykas. Dabar aš norėčiau, dabar aš norėčiau, taip, aš žinau, bet leiskit man užbaigti. Grįžkime prie rekomendacijų. Aš manau, kad šios rekomendacijos ir tų rekomendacijų tonas e, yra vaidmenų supainiojimas. Mes peržiūrime laisvai išrinkto nacionalinio parlamento kompetenciją, laisvai išrinktos vyriausybės kompetenciją, siekdami ieškoti teisingo pagrindo įstatymams priimti ir bandyti išsiaiškinti, kaip sistema funkcionuoja. Daromos išvados yra visiškai nepriimtinos ir mes visi manome, ne tik aš, visi taip galvojame, Turbūt visi, kas yra girdėjęs apie tas rekomendacijas, man pritars, kad tai yra ultimatumas Vengrijai ir tai primeta daug ką Vengrijai. Jeigu jūs tai pasielgtumėt su bet kuria kita valstybė nare ES, tai ES subirėtų į šipulius nedelsdama. Aš manau, kad visas šis darbo metodas ir jūsų pasirinktos rekomendacijos E, nebus priimtinos tol, kol nebus elgiamasi taip pat su kitomis valstybėmis narėmis, kurios su tokia pati padėtis. Na, no, mister. Pone, gal jau laikas baigti. Toliau ponas Halvas. Komasenim. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu iš uh, Vengrijos kaimininės šalies, iš Austrijos. Ir iš tiesų e, Vengrija yra mūsų mėgstamiausia kaiminė šalis. Mes kartu E, kartu pašgyvename įdomią istoriją 56 metais, e, taip pat ir vėlesniais metais. Ir aš simpatizuoju vengrams ir, tik, ir tikrai e, labai apgailestauju dėl tos dabartinės situacijos Vengrijoje. Ir aš manau, kad dėl to turėtų būti išeitis iš šios diskusijos. Austrija savo laiku 2000 metais taip pat patyrė neteisingai skirtas sankcijas, kurios buvo nepagristos ir kurios sukūrė tokią politinę situaciją Austrijoje, kai mes net negalėjome iš, ištrūkti iš to narvo sankcijų. Tai yra psichologiškai labai sunki situacija. Tai dabar būtent dabar ne, nelaikas e, aiškinti savo politinę situaciją, aš ją vis dėlto turiu, jis skiriasi nuo to, ką, dabar, e, ką aš dabar patiriu Vengrijoje ir ką matau Vengrijoje. Aš norėčiau e, paprašyti pono Tavarešo, manau, kad pabandyti, norėčiau padėkoti už tai, kad jis bent jau bando E, iškelti klausimus, kaip iš tikrųjų e, faktai turėtų būti vertinami. Tai būtent, kad būtų siekiama e, išsikapstyti iš tos dilemos, nes labai svarbu mm, vis dėlto atkreipti dėmesį į tai, kad nebūtų kas nors išstumtas iš mūsų demokratinio pasaulio. Taigi, bet kokiu atveju turėtų būti suteikta galimybė e, įveikti tas problemas, kuris dabar yra Vengrijoje. Ir šitą darbo atvarkę, kurią mes dabar e, pristatėme, e, turėtų parodyti, kad tos valstybės narės, kurios taip pat pažeidinėja demokratijos principus, turėtų taip pat žinoti, kad jų laukia panašus likimas, kad būtų lygiateisiškumo principas o, užtikrintas. Na, mm, bet kokiu atveju manau, kad tai ir valstybėms narėms turi būti atitinkama teisė apsiginti, o ne tik tai remtis teisę tarybos nuomonę. Ačiū. Pane pirmininkė, tas liūniausia, liūniausia e, šioje istorijoje yra tai, kad e, dauguma vengrų šį procesą laiko labai neteisingu. Ir tai prisideda prie to, kad vengrai vis mažiau tiki Europos Sąjungą ir atsiranda vis mažiau e, žmonių, kurie puoselė ES vertybės. Taigi yra daugybė dalykų, kurie e, žaidžia mūsų kaip vengrų e, teisingumo jausmą, nes mumis niekas netiki. Ir teigiama, kad Vengrija yra vienintelė valstybė kuriai turėtų būti taikomas stebėsenos procesas. Aš manau, kad ir kitos valstybės narės turėtų būti tikrinamos, ar jos laikosi demokratijos vertybių. Yra dar vienas klausimas, kuris man svarbus. Daugelis manęs klausia namie, kaip, kaip tai įmanoma, kad e, e, valdant socialistų vyriausybei, e, kai ponas Turčiajus valdė, įvyko atitinkami dalykai, kurie buvo turėjo būti laikomi demokratijos vertybių pažeidimais, kurie buvo tikras tiesiog skandalingi. 2006 metais spalio mėnesį vienoje, demokra... vienoje demonstracijoje socialistinė vyriausybė pasiuntė policiją, kad žmonės demonstracijoje būtų sumušti, moteris, vaikai. Jie labai nukentėjo šioje demonstracijoje. Taigi įvyko tokių dalykų, Ir žmonės mane, mane, manęs klausia, kodėl e, europiečiai tuomet taip smarkiai nereagavo į įvykius Vengrijoje. Vengrijos e, saugumo e, tarnybos vadovas įtraukė rusų šnipus į Vengrijos saugumo tarnybą. Ir e, Ir buvo e, e, tuo metu tikrinama, ar, sakykime, saugumo tarnybos agentai nepriklauso atitinkamai partijai. Tai buvo, buvo praktiškai valymas atliekamas ir, ir nelegali veikla. Tuo metu niekas nesipiktino tuo. Tuo metu mes buvome ES valstybė narė. Ir niekas nesipiktino e, tuo metu, kad policija naudoja jėgą prieš taikius demonstrantus. Tai yra tarsi prieštara tarp to, kas vyksta ir kas vyko. Mums e, kyla jausmas, e, kad, sakykime, prieš Vengriją yra taikoma tarsi šmeišto kampanija. Ačiū. Vengrijoje niekas e, nesupranta, kasgi dabar vyksta pastarosius šimtą metų. Mes girdėjome e, citatą e, mūsų poeto, kad be teisų nėra jokios teisybės ir, ir, ir nėra jokios tėvynės, tiksliau. Ir uh, dabar žmonės Vengrijoje nesupranta, kas vyksta. Mes kalbame apie Kopenhagos kriterijus, kurie turėtų būti taikomi atitinkamai valstybei nariai. Ir šie kriterijai bei, bei rekomendacijos, kurias pateikė Venecijos komisija, turėtų būti taikomi uh, Vengrijai taip pat kaip ir Slovakijai. Prisiminkite Penešo dekretus Slovakijoje tuo metu niekas į tai nekreipė dėmesio. E, nebuvo cituojami tie dekretai kaip pažeidimas sutarčių. Visi kalba apie antisemitizmą, apie, e, e, apie bažnyčią, apie, apie religiją, apie mažumų teisės. Vengrijoje nei Romo organizacijų atstovai, nei bažnytinių organizacijų, nei žydų organizacijų atstovai nenukentėjo nuo dabartinių teisės aktų. Ponas Engelis kaip tik tai paklausė, kasgi atsitiko su, 300, su tais 300 bažnyčių. Mm, dabar a, kai kurios organizacijos, bažnytinės organizacijos yra draudžiamos e, Vengrijoje kaip raganų bažnyčios. Apygardos teismo pirmininkas, e, panas Tandoras, e, su kuriuo mes kalbėjomės, ir kalbėjomės tai, taip pat nevyriausybinėmis organizacijomis, a, a, ir, ir tai reiškia, kad su jais, tomis organizacijomis buvo kalbamasi per trumpai, taigi ir faktų tikrai buvo surinkta per mažai, kad būtų galima daryti išvadas. Pirmininkė, prieš kelis mėnesius vykom į Italiją aiškintis, kaip Romų žmonių pirštų atspaudai yra renkami, Berluskonio valdžia taip nurodžius buvo e, tuo metu metu Mes tuo metu su nusivylimu konstatavome, kad nieko tokio nevyksta ir e, kad iš tikrųjų viskas buvo panaudota kaip politiniai motyvai tarp dviejų partijų kovoti. Tai dabar aš, kai skaitau jūsų pranešimą porą pas, pastraipų dėl, pavyzdžiui, pasisakymų prieš Romus. M, prieš Romus nukreiptų įvairių pareiškimų. Turiu pasakyti, kad tuo metu Italijoje mes nieko neradome. Dabar Vengrijoje tas antisemitizmas, tie um, jausmai nukreipti prieš Romus yra tikrai dar mažiau jaučiami nei um, prieš trejus ar ketverius metus, kai Vengrijoje žmonės buvo nužudyti dėl to, kad jie buvo Romai. Buvo tokių atvejų. Uh, ir teisėjai dar nagrinėja tas bylas, nes dar nėra aišku, kiek slaptoji policija prisidėjo prie to viso reikalo ir paskui visų dokumentus liepimo po tų romanų žudimo. Taigi tas mm, pareiškimas, kad dabar Vengrijoje stiprėja pareiškimai prieš Romus, nuotaikos prieš Romus, tai tikrai net, ne taip. Tuomet Vengrija Viktor Orbanui vadovaujant labai daug dirbo su Europos taryba ir, ir, ir mm, aš turiu pasakyti, ir, ir, ir čia Europos parlamente, ir aš dirbu labai daug dėl Romų. Taigi tikrai labai intensyviai dirbome, kad kad mm, įrodytumėm Europai, jog kad reikia labai smarkiai kovoti su e, pareiškimais e, prieš e, Romus, antisemitistiškomis nuotaikomis ir jeigu tikrai ne, mes neturėtumėm dabar tų priemonių kovoti su uh, antisemitizmu ir su uh, prieš Romus nuveik, nu, nukreiptis pareiškimais, jeigu nebūtų nieko padaryta 2011 metais. Taigi aš noriu pabrėžti, pavyzdžiui, ir tuos veiksmų planus dėl Romų integravimo. Tas būtų labai rimtas mm, žingsnis, kovojant su pareiškimais, kurie yra prieš Romus ir antisemitiniai. Ir turiu pasakyti, kad Vengrija tikrai rodo geriausius rezultatus Romų integravimo klausimų. Tik tai Švedija ir Suomija yra tokie pat geri pavyzdžiai, o Vengrijoje yra šimta, šimtai tūkstančių žmonių kurie laukia, kad jiem būtų padėta mm, išspręsti jūsų situaciją, kad realiai būtų informacija kad, būtų, kad žiniasklaida realiai kovotų su antisemitizmu, su uh, antičigoniškais pareiškimais. Tai jūs dabar cituojate štai tokius dalykus ir aš labai džiaugiuosi tai, ką jūs pasakėte, kad čia pasakėte, kad uh, Vengrijos parlamentas uh, nagrinėja teisės aktus dėl um, rasistiškų dėl, dėl to, kad nebūtų rasistiškų, semitistiškų pareiškimų, tačiau jūs nepasakėte, kodėl taip yra padaryta. Buvo grupė grupės, surengusios e, tokius žygius gatvėse, kad um, Romai, jūs tuoj mirsite, dabar tai nebeįmanoma Vengrijoje. Ir iš tikrųjų, Orbanas aiškiai pasakė ir vakar uh, pasaulio žydų kongrese Budapešte, kas sukelia antisemitizmą, kas sukelia tos visas tendencijas prieš Romus. Jis aiškiai paaiškino, kiek yra ekonominės naštos e, pakeliama būtent e, kiekvieno Europos piliečio dėl tokios netolerantiškos politikos. Jis vieną dalyką tikrai nepasakė. Atsiprašau. kad neobjektyvios ataskaitos yra vienas iš dalykų, kas labiausiai kenkia žydų, romų ir kitoms bendruomėms. Ir tai e, yra didžiausia blogybė. Ačiū. Pone Intveld. Aš galiu pasakyti, kad to klausimo diskutuojame ir diskutuojame ir diskutuojame. Niekur jis neveda. Ir aš sutinku su tais, kurie sa, e, sėdi kairiai ar dešiniai. Ne šiame posėdėje turi būti e, atliekamas teismo nagrinėjimas. Ne mes turim būti teismas, ne mes turim būti priesiekusieji. Aš rekomenduoju, kad mes pradėtumėm e, oficialią procedūrą pagal 7 straipsnio pirmą dalį. Aš turiu pasakyti, aš labiau ir labiau nekenčiu tų kaltinimų, daugiausia vengrų, bet ir kai kurių kitų kolegų, e, kad šis sprendimas yra politiškai motivuotas, kad mes čia samokslą organizuojame ir turime kažkokių tai e, negerų motyvų. Aš jau pavargau, man atsibodo visą tai net jeigu yra nusiustas laiškas Vengrijos e, vyriausybė iš amerikiečių pusės. Jūs galite amerikiečius kaltinti dėl daugo, kad jie nėra politiškai motivuoti. Ar jie turi kritikuoti Europos valstybės yra kitas dalykas, bet negalima jokių būdų kaltinti amerikiečių, kad jie yra šališki. Lygiai taip pat tuo negalima kaltinti SBO, Europos komisijos ir Venecijos komisijos. Negalima sakyti, kad jie turi partitinių politinių motyvų. Aš to nekenčiu, aš tai atmetu ir baigim kalbėti apie samokslus. Pažiūrėkite į esmę. Ar visi pranešimo faktai teisingi? Gal taip, gal ir ne. Aš nežinau, bet jūs turit galimybę pateikti pakeitimų, kaip ir bet kokiam kitam um, pranešimui, bet kuris parlamento narys. Baikime tokius dalykus daryti, man jau tai atsibodo. Aš manau, kad avarės pranešimas e, pristato vaizdą pilnai. Aš negaliu vertinti kiekvienos detalės atskirai pranešime. Uh, Aš nemanau, kad mes e, tą čia šiandien galime padaryti. Aš labai norėčiau, kad rekomendacijos e, siektų kur kas toliau ir būtų pradėta 7 straipsnė procedūra. Ir būtų išimtas šis pranešimas iš mūsų komiteto ir baigim tą nieką nesibaigiančią diskusiją. Dar vienas pastebėjimas. Kalbėjimas apie dvigubus standartus. Aš jau keletą kartų šiame komitete esu sakiusi. Taip, mes taikome dvigubus standartus tam tikrą prasme. Jeigu jūs manote, kad iki šiol tokios diskusijos nebuvo, kad mes anksčiau tokių procedūrų nesam organizavę. Bet tai nereiškia, kad mes turim kartoti praeities klaidas. ES evoliucionuoja. Pažiūrėkite eurozoną. Šiandien mes vieni kitų kitus e, badome pirštais ir kaltiname dėl to, ką turėjome padaryti prieš dešimt metų. Eurozonos darbo metodai keitėsi. Turime keisti ir pagrindinių teisių kontroliavimo metodus. Uh, ar turime Europos vertybių, ar neturime. Jeigu manome, kad yra rimta grėsmė, kad pagrindinės teisės bus pažeistos ir pagrindinės demokratinės taisyklės bus pažeistos, tai turime imtis veiksmų. Jeigu nenorim veikti, jeigu proto tam neužtenka, tai tu, baigim kalbėti apie vertybės. Ir čia aš kalbu ne apie Vengriją, bet apie sugebėjimą Europai laikytis savo pačios vertybių. Ir baigiant vieną dar pastabą. Aš labai džiaugčiausi, jeigu ES atvažiuotų į mano valstybę, išnagrinėtų kruopščiai mano valstybę ir pakritikuotų ar įsikištų į mano valstybės sistemą, jeigu ji pažeidžia pagrindinės teisės. Taip, mano valstybė pažeidinėja pagrindinės teisės. Pirmiausia, prieglupščio siekiančiųjų klausimų. Taigi, Europos komisija, atvažiuokite į Niderlandus ar į kurią kitą ES valstybę narį ir patikrinkit pagrindinių teisų pažeidimus. Now it's gone. And I suggest, Mr. Tavares, you make it real short for you to Pirmininkas kalba be mikrofono. I, I think, uh... E, aš labai trumpai kalbėsiu. Labai svarbu, kad šis pranešimas yra skirtas ne tik Vengrijai. Čia e, išplaukia mintys iš rekomendacijų, kurios galbūt atneš sprendimų Kopenhagos dilemai. Bet čia mes jau keletą kartų esame apie tai kalbėję. Aš norėčiau E, pateikti šiek tiek faktinės informacijos, kuri yra labai svarbi ir aš nesileisiu smulkmenas. De bažnyčių įstatymas. Problema čia yra ne ta, kad tų bažnyčių yra 300 ar daugiau, kiek jų buvo uždaryta, kiek jų buvo uždrausta. Problema su bažnyčių įstatymu yra ta, kad sprendimas ar bažnyčia gali veikti ar ne yra politinis Parlamentas priima tokį sprendimą, nėra kompensavimo procedūros. Jeigu parlamentas pateiktų nors minimalius reikalavimus, vadovaudamasis e, šiais reika, e, kriterijais, tai e, ir bažnyčios būtų kuriamos arba uždaromos pagal ašius kriterijus, tai būtų viskas aišku, ne apie skaičius čia kalba. Dėl antisemitizmo ir nusiteikimo prieš romus. Uh, Labai daugelėje valstybių ta problema egzistuoja. Sunkumas yra tas, kad Vengrijos vyriausybė e, apdovanoja asmenybės, kurios priklauso ekstremaliems dešiniesiems, kurios labai širkščiai ir garsiai propaguoja antisemitizmą ir nusiteikimą prieš romus. Neja, dėja, tokių dalykų dar yra. Ir problema yra ta, kokį vaidmenį vyriausybė tokiomis sąlygomis atlieka. Labai gaila, bet. E, tos e, ekstremalistų grupuotės ir toliau marširuoja gatvėmis, nors kartais tai yra neleidžiama. Esmė yra sisteminiai pokyčiai, kaip čia buvo pasakyta. Galime leistis į smulkmenas, bet bendras vaizdas yra gana pavojingas. Ir e, netiesa yra ta, kad, e, kaip čia sakoma, kad nėra konkrečių problemų. Yra daugybė, daugybė konkrečių problemų. Ir tikroji problema yra visuma. Dabar, ponė Tavaris, jums pabaigti. Dear colleagues, we, uh, one day... Mėly kolegos, a, vieną dieną mes baigsime savo kadenciją Europos parlamente, savo darbą baigsime ir nebebūsime čia. Mes grįšime į savo įprastą gyvenimą. Ir tada mes iš, iškelsime reikalavimus Europos parlamentui, kogi mes norime iš Europos parlamento. Kad Europos parlamentas užimtų aktyvų, aktyvų vaidmenį ir kad jis gintų mūsų pagrindinės laisvės. Nes Tai mes tam, tam ir esam išrinkti čia, kaip demokratiškai išrinkto parlamento atstovai. Ir mes turime nuspręsti, kur yra pagrindinių teisų problemas. Tai yra, e, mes tapsime tais pačiais piliečiais, kurie kažko reikalauja iš Europos parlamento, kai nebedirbsime Europos parlamento. Taigi, o kodėlgi mes nagrinėjame tos klausimus dabar, mums sutikti yra įgaliojimai mūsų piliečių. Ir mes taip pat turime užtikrinti, čia pagal trečio straipsnio antrą, tai yra pirmą dalį, e, mes esam įsipareigoję e, ginti pamatinę savo piliečių teisės. Tokį galiojimą mums suteikia piliečiai. Taigi, vadinasi, mes e, esame įpareigoti veikti. Na, būsimieji tikriausiai parlamentarai tikriausiai pasakys, 2009-2014 metais Europos parlamentais turėjo problemų uh, Na, žinoma, paveldėjo tam tikrus teisės aktus, paveldėjo tam tikras teisės problemas, bet e, nieko nepadarė. To aš nenorėčiau girdėti. Žinoma, yra daugybė problemų e, įvairiose valstybėse narėse. Bet jeigu mes nespręsime rimtai demokratinių vertybių problemų ir, ir e, e, kitų problemų, tai, tai iš esmės mes nevykdysime savo įsipareigojimų. Iki 2009 metų mes neturėjome priemonių, kaip galėtume reaguoti į tokius e, demokratijos principų pažydinėjimus, nes nebuvo Lisabono starties, o dabar mes galime spręsti šis problemas. Na, to, galbūt uh, kiekvienoje valstybėje yra, uh, yra atitinkamų uh, pa, pagrindinių teisių pažeidinėjimų trešdalyje, ketvirtadalyje, pusėje ES, uh, Niderlanduose ar Vokietijoje. Ir Europos parlamentas turi pritaikyti savo kūrybiškumą ir pažvelgti į tas problemas kitaip. Bet kokiu atveju, kiekviena valstybė narė gali keisti a, e, savo santvarką, bet tam turi taiko, būti taikomas a, e, demokratinės priemonės, parlamentarinės a, e, procedūros šiame parlamente, mes būtent tas demokratinės procedūras ir naudosime. Kad, kad galėtume, rengdami šitą pranešimą, reikalauti daugiau pluralizmo. Tai, tai tokia yra pranešėjo pozicija. Tai yra, tai mes išreikšime visų pirma pranešėjo, paskui komiteto, o paskui parlamento poziciją. Taigi e, mes turime išreikšti savo poziciją. Jeigu mes nustatome, kad yra tam tikra tendencija, kuri uh, nukrypsta nuo e, pagrindinių teisų arba, arba bent demokratijos principų, tai mes turime reaguoti. Bet mes negalime, mes neturime teisės e, paversti vienos valstybės atpirkimo ožių. Aš manau, kad mes turime, kaip aš jau pažymėjau savo rekomendacijose, konkrečiai pažiūrėti e, iš, bet į individualų atvejį, išnagrinėti konkrečius faktus, ir mes turime visame ES kontekste apibrėžti šį atskirą atvejį. Ir tam yra tai taikomos tos mano dvi rekomendacijos. Taigi aš pirmiausia norėčiau e, patiekoti dar baigdamas e, sekretariato darbuotojams, mėlyms kolegoms, kurie padėjo man e, dirbti ilgus šiuos metus ir taip pat norėčiau patiekoti politiniams E, patarėjams e, politinių frakcijų. Aš jums visiems ačiū, ponai Tavarasui. E, ačiū už diskusijas. Pakeitimus galima teikti. Tai tačiau būtent tas laikas, kai reikia paskelbti tokį terminą, nes tai yra tik tai projektas. Taigi, 21 gegužės dieną iki 12 valandos galima teikti pakeitimus. O dabar uždaras posėdis, susitinkame su Konstitucinio reikalų komitetu. Ir e, tie žmonės, kurie nedalyvaus e, e, posėdėje, šias 30-35 minutės prašome išeiti iš salės.